approvazione dell'ordine del giorno. Possiamo iniziare, grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto, se non ci sono osservazioni. Labadiena, kolegos, pradėkime posėdį. Jeigu niekas nenori pakomentuoti darbo tvarkės, tuomet norėčiau patvirtinti darbo tvarkės projektą. Turiu keletą trumpų pranešimų. Pirmiausia, Šiandien susitikau su UNICEF biuro Briselėje vadove, su kuria kalbėjome apie bendarbiavimą tarp UNICEF ir mūsų komiteto. Kol kas puikiai bendarbiavome, tikiuosi, kad taip dirbsime ir toliau. Sutarėme, kad būtina artimiausiu metu bendarbiauti ir numatyti darbo programą kurie atspindėtų ir Europos parlamento ir UNICEF interesus ir poreikius. Toliau, kitas punktas – mirties bausmė. Norėčiau papasakoti apie profesorius Ahmadreza Djalali atvejį Irane. Jis buvo apkaltintas šnipinėjimu ir nu, nuteistas mirties bausme. Profesorius Djalali dėstė Italijoje, jis dėstė kursą apie ekstremalių atvejų mediciną, taip pat dėstė ir Briselio universitete. Jis buvo suimtas šiektais metais, nes tuo metu Irane lankė savo šeimą. Pagal spaudos pranešimus artimiausių metų bus mintas galtinis sprendimas dėl jo likimo. Teismo procesas vyko uždarai ir kaltinamasis negalėjo pasinaudoti teisininkų paslaugomis. Mes žinome, ES prieštaraujame mirties bausmiai bet kokiamis aplinkybėmis. Tad mes raginame Italiją pasmerkti šį atvejį ir taip pat pareikalauti, kad teismas vyktų pagal tarptautinius standartus. Tiek pirmininko pranešimų. Toliau. Kitas darbotvarkės punktas. Žmogaus teisų padėtis Vietname. Parlamentas Birželio 9 dieną priėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties Vietname. Taip pat numatyta ad hoc misija, mūsų komiteto misija vyks į Vietnamą misiją vasario 24 dienomis. Ir komiteto atstovas susitiks su parlamentu, su vyris komitetais, vyriausybės tarnybomis bei pilietinė visuomenė. Europos parlamento rezoliucija atkreipė dėmesį į tam tikrus trūkumus žmogus teisų srityje. Ir ypač kalbama apie politinį persiekėjimą, gazdinimą, užpolimus areštus, nepagristus areštus aktyvistų ir politikų bei žurnalistų ir žmogaus teisų gynėjų persikėjimą. Pabrėžėme, kad Vietnamas yra padaręs daug pažangos ekonominių sąlygų teisų srityje. Ta patvirtina tarptautiniai stebėtojai. Tačiau, tačiau vis dar matome problemų žmogaus teisų srityje toje šalyje. ir išrasės veiksmų tarnyba pristatys pastarosius veiksmus, dialog, kokius dialogas Vietnamu, vertinsime pažangą. Taip pat aptarsime ir Vietnamui numatys apribojimus, kuriais siekime Vietnamą paskatinti laikytis įsipareigojimų. Ponas David Daly išorės iš tarnybos atstovas yra mūsų posėdėje, prašau žodis jums. Much, um... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Didelė garbė man dalyvauti jūsų posėdėje. Džiugiuosi, kad turiu galimybę kalbėti. Jūsų posėdėje yra aptarti situaciją Vietname. Visų pirma, pristatysiu bendrą tekstą, po to aptarsiu ES požiūrį ir veiksmus. Ir aptarsime dialogą su Vietnamu, kuris vyko prieš kalėdas. Ir paskui padarysiu išvadas. Ir žinoma, atsakysiu visus klausimus, kurie gali kilti nariams. Pirmiausia, dėl kontekstų. Matome ir neigiamų, ir teigiamų čia aspektų. būtent žmogaus teisų situacija Vietname turi neigiamų ir teigiamų aspektų. Pirmiausia, neigiami dalykai. Vietnamas yra komunistinė šalis. Ir dėl to matome, kad ten yra labai griežtai apribojamas bendrai žmogaus teisės. Vienas pavyzdžių yra tai, kad nėra, atribuotos, nėra valdžio atribojimo šalyje. Tačiau po truputį didės supratimas, kad vis tik žmogaus teisės yra bent šiek tiek kažkiek svarbios. Vietnamo struktūros tai vis geriau supranta. Tačiau labai dažnai plėtojant dialogą dėl žmogaus teisų, Vietnamas laikosi pozicijos, kad visų pirma reikia kalbėti apie tokias savokas kaip valstybės saugumas ir stabilumas. Jie žiūri iš šios perspektyvos visų pirma mes ES žiūrime iš priešingos pusės. Tai yra, mūsų pozicija yra, kad pagarba žmogaus teisėms pati savaime iš esmės prisideda prie šalies saugumo ir stabilumo. Tai, manau, gerai parodo, kad mes žvelgiame iš skirtingų požiūrių taškų šią diskusiją kartais turime su tuo, kad matome, jog, tarkime, pritrūksta iš Vietnamo pusės tam tikrų sampratų taikymo. Pavyzdžiui, viena vertus gali būti tam tikros sampratos ir savokos yra numatytos įstatymais, tačiau jos nėra realiai gyvendinamos arba varmis priemonėmis yra trukdoma tai gyvendyti. Pavyzdžiui, viena vertus taip veikia teisininkai, jie dirba ir taip kaltinamieji gali gintis, tačiau Teisininkai susidurs dėlėmis problemomis, kai bando e, atlikti savo pareigą. Jiems kyla problemų, pažiūrėjau, kai bando apklausti liudininkus, juos iškviesti į teismą. Taigi, turime suprasti, kad viena vertus kai kurių sampratų ir savokų įstatymuose trūksta, taip pat kai kur net ir tos savokos, kurios yra, kad ne iki galo gerai gyvendinamos ar iš, iš neįgyvendinamos. Ir dėl to kyla rimtų problemų, kurias reikia aptarti. Toliau. Daug, daug probleminių klausimų, kurie numatyti parlamento rezoliuciją, kaip tikrai apima tas problemės rytis, dėl kurių mes diskutuojame su Vietnamu. Dabar aš pasakyti keletą teigiamų, e, teigiamų žodžių apie šalies kontekstą. Pirmiausia, pasinė, kad Vietnamas kaip šalis kinta kinta iš ekonominės perspektyvos, taip pat iš politinės perspektyvos ir kinta pati visuomenė. Vietnamas greitai auga ekonomiškai ir pritraukia daug tiesioginių užsienio investicijų. Politiškai matome taip pat, kad Vietnamas vis labiau sitraukia į pasaulį, į mm, pasaulinės struktūras, o tai turi tam tikrą poveikį Tai reiškia, Vietnamas taip pat įsitraukė ir patvirtino įvairias tarptautinės konvencijas. Toliau vertinant iš visuomenės perspektyvos, matome, kad visuomenė yra labai jauna. Ir ta visuomenė labai pratinasi prie įvairių naujo, pavyzdžiui, mobilių telefonų, išmanių telefonų ir įvairių kitų 21 amžiuje prastų dalykų. Ir e, visi šie veiksniai turi tam tikrą poveikį. Visą tai keičia lūkesčius. tiek vietinių Vietnamo gyventojų lūkesčius. Taip pat tai paveikia ir Vietnamo užsienio partnerių lūkesčius. Ir čia ypač noriu pabrėžti Europos Sąjungą. Matome, kad Vietnamas vystosi ir kuo toliau Vietnamas vystosi, tuo mes keliame desnius lūkesčius. Ypač, ypač žmogus teisės srityje. Toliau. Kitas su to susijęs pozityvus elementas, kalbant apie bendrą kontekstą, yra palaikomi šaliai santykiai tarp ES ir Vietnamo. Šie santykiai taip pat kinta, jie plėtojasi pozityviai. Neseniai sudarėme svarbių sustarimų partnerystės sutarimą, laisvas prekybos sutarimą. Taip pat sus, vadinamai FLECT sus, susitarimą dėl tvarios miškininkystės. Ir pagarba žmogaus teisėms yra visų šių starimų vienas pagrindinių aspektų. Ir dabar jau Vietnamui kilo užduotis priimti šį iššūkį ir tinkamai gerbti žmogaus teisės, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti šiuos įvairius sustarimus. Politinių lygių vyksta vizitai, vyko aukšto lygio vizitai. E, už praeisiais metais vyko vizitas Taip pat ir gruodžio mėnesį dabar vyko vizitas. Į Briuselį buvo atvykęs ministras pirmininkas. Grįšiu dar prie šio vizito. Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad e, mes dirbame tokiame kontekste, kuris turi neigiamų ir teigiamų aspektų. Na ir tai reiškia, kad kontekstas yra tikrai sudėtingas, nėra lengva. Ir e, atrodo, kad pažanga yra lėta, lėtesnė negu norėtume. Tačiau mes esame pasiryžę toliau plėtoti dialogą su Vietnamu, kad pažanga galėtų tęstis. Ir galėtų tęstis dar ilgą laiką. Toliau, kalbant apie ES veiksmus ir požiūrį. Na, pirmiausia, tai reikia atidžiai subalansuoti mūsų viešus pasisakymus dėl kurių labai jautrių klausimų vokietės kontekste. Ir e, mes labai remiame stiliają diplomatiją ir mūsų diplomatiniais kanalais, kad galėtume aptarti jautrius klausimus ir perduoti kai kurias gana griežtas žinias. Kaip jau minėjau, partnerystės medavimo sutarime su Vietnamu, daug kalbam apie teisės viršinybę. Ir taip pat pasirašė šį sutarimą, bei pasirašė nusipirkimo sutarimą. Mes jau sukūrėme geresnį kontekstą, geresnį pagrindą. Galime pabrėžti ir parodyti mūsų partnerius Vietname, kokios svarbios mūsų yra žmogaus teisės ir ką reikia padaryti, kad tas būtų gerbiamas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad tie žmogus teisų pati pažeidimai, kurie vyksta šalyje, na, yra problema, kur reikia spręsti. Ir kad reikia gerinti žmogaus teisų gynimą. Mūsų lūkesčiai ir metodologija, kurią ketiname naudotis, yra išsakyti pirmininkų Junkerio ir Tusko bei Vietnamo ministro pirmininko pasi, paremtame pasisakymę, kuris bus sakytas Briselėje per ministro pirmininko vizito. Taip pat svarbu pabrėžti, kad vietnami, mūsų partneriams vietnamiečiams tai yra tam tikras kelio gairių dokumentas, kuris svarbus aukščiausios politinių lygių. Ir pasu metu matome, kad tai daro poveikį mūsų vykdomam žmogus teisų dialogui. dėl dialogo metu mes ėmėme vis geriau vieni kitus suprasti. Ir lyginant su to, kas vyko anksčiau, tikrai situacija, dialog situacija yra pagerėjusi. Tačiau reikia žengti toliau. Reikia geriau ginti žmogaus teisės. Ir žinoma, lauksime jūsų vizito. Tai bus labai svarbus etapas, labai svarbus žingsnis bendrame ES ir Vietnam bendravimo kontekste ir bendravimo žmogus teisų klausimus kontekste. Turint galvoje visą tą kontekstą, mes tengiamės kuo anksčiau aptarti problemas, kurias matome ir aptarti problemas, kurias matome aukščiausių lygių, kalbant apie teisėkos problemas, visas problemas ir panašiai. Ir taip pat ketiname, taip, taip pat norime aptarti ir žemės, žemesnių lygių atvejus, tai yra atskirus atvejus atskirsmenų atvejus, kad būtų galima užtikrinti geresnės sąlygas Vietname ir um, užtikrinti, kad būtų pasiekta praktinių rezultatų. Nenorime, kad dialogas ir bendravimas žmogaus teisų šios diskusijos taptų tik tais kažkokiu teoriniu procesu, kad tai kad būtų vien tik kalbama apie tai. Ne, mes norime veikti abiemis kryptimis. Tai yra ir kalbėti apie geresnį teisėkurą ir tuo pačiu spręsti apie atskirų individų praktinę situaciją. Kalbant apie tikslus, turime štai tokius prioritetus. Pirmiausia, savariškos laisvės skatinimas. Tai čia taip pat reikia turėti galvoje ir žmogaus teisų gynėjus, taip pat neteto laisvę, spaudos laisvę, religijos laisvę. Toliau, teisės viršinės principo E, skatinimas toliau, minties bausmės uždraudimas, kankinimo panaikinimas. Taip pat Vietnamo bendrabiavimas tarptautiniu lygiu žmogaus teisų srityje. Toliau mes remiame ir žmogaus teisų organizacijas Vietname ir taip pat dalyvaujančią įtraukiančią demokratiją. Remdamasis programatiniu požiūriu, Mes keliame klausimus Vietnamui ir kalbame štai po tokius dalykus, kaip apie tai, kad Vietnamas turėtų plačiau gyventi tų konvenciją dėl kankinimų panaikinimo. Taip pat kalbame apie tam tikrus menų išlaisvinimą iš kalėjimų. Taip pat raginame priimti mūsų techninę paramą. Būtent paramą parlamentui, kaip vykdyti, kad jie galėtų vykdyti reformas. Taip pat kontaktuojame su viešojo saugumo ir užsienio reikalų ministerijomis kad jos imtųsi tolesnių veiksmų pagal mūsų vykdomą dialogą, bet taip pat imtųsi veiksmų tam tikras minų atžvilgių. Toliau. Siekime sutarimų dėl tolesnio e, žmogus teisų dialogo plėtojimo. Taip pat raginame priimti ir pakviesti jungtinių tautų atstovus. Čia ypač turiu galvoje specialų pranešėją dėl nuomonės laisvės taip pat specialų pranešėją dėl žmogaus teisų gynėjų padėties ir specialų pranešėją dėl kankinimų ir kito žiauraus ar nežmoniško elgesio ar, ar būsmių. Turėdami galvoje šios tikslus, perikime prie kito punkto. Čia norėčiau trumpai pakalbėti apie ES ir Vietnamo žmogaus teisų dialogą ir būtent nesnį vykusių pastarį etapą. The sixth EU-Vietnam Human Rights Dialogue. Um. Gruodžio 8 vyko susitikimas žmogaus teisų srityje ir susitikimas vyko čia, Briuselėje. Pirmininkavau aš ir e, tarptautinių organizacijų e, prie e, departamento prie užsienio reikalų ministerijos, Wu Fangpan, pirmininkavo kartu su manimi ir jis atstovavo, jis kartu su juo buvo e, vyriausybės atstovai, nuolatinės atstovybės, prie, dėl žmogus teisų studija, taip pat teisingumo ministerijos atstovai, e, vyriausybės komiteto religijų reikalams, taip pat e, ir informacijos ministerijos atstovai dalyvavo čia darbė Bruselėje. Ir darbo tvarkyje buvo kalbama apie teisinės ir teismų reformas Vietname, saviraškos laisvę ir galimybę suinteresuotam šalims ginti, ginti žmogaus teisės tiek šalies formuose, tiek tarptautinėse formuose. Apskritai galiu pasakyti, kad buvo, dialogas buvo konstruktyvus ir jis vyko teigiamą dvasę. Kaip ir anksčiau, Vietnamas leido atvirą, sąžiningą diskusiją jautriais klausimais. ES teigia, kad žmogaus teisės, kaip minėjau anksčiau, yra pagrindinis dalykas siekiant užtikrinti šalies saugumą ir stabilumą. Vietnamas pasižymėjo mūsų, mūsų pastabas dėl žmogaus teisų gynėjų ir dėl kitų jautrių asmenų. Aš apie tai dar kalbėsiu netrukus. Diskusijos dėl individualių atvejų vyks vietose. Kai dėl įgyvendinimo, dėl ataskaitų teikimo, įgyvendant konvencijos uždrausti, uždrausti kankinimą ir planai gyvendinti tarptautinę konvenciją dėl siunčiamų darbuotojų ir jų šeimų narių, darbas siekiant užtikrinti ELO konvenciją. Ties visais šitais klausimais darbas bus tęsiamas. Vietnamas mm, siekia glaučiai bendradarbiauti kovoje su priekyba žmonėmis ir smurtu prieš moteris ir vaikus. ES keliomis trilogomis pabrėžė, kad dialogas žmogaus teisų srityje yra tik tai vienas etapas ilgame procese, kuris turėtų pasiekti konkrečių rezultatų per ateinančius mėnesius ir metus. Nereikia tai suprasti, kad tai yra kažkoks izoliuotas įvykis. Žinoma, mes žinome apie rimtas problemas, kurios tebe egzistuoja ir turime realistiškai matuotis tiekme, nes e, kartais žingsniai gali būti labai maži, maži žingsneliai padaryti per e, atitinkamą laikotarpį. Kai dėl praktinių išvadų po šio dialogo mes pabrėžėme, kaip svarbu visų pirma yra užtikrinti Europos parlamento vaidmenį ir matyti galimybę šio komiteto atstovams vykti į Vietnamą. Viskas įvyks po dviejų savaičių. Vietnamas sutiko labai atvirai priimti e, šį vizitą. Vietnamas taip pat e, pritarė mūsų pasiūlymams bendradarbiauti, teikti techninę pagalbą tiek e, dėl jungtinių tautų dokumentų gyvendinimo, tiek dėl teisės reformos. Ir yra pasirengęs dirbti tiek nacionalinėje asamblėjoje ir atitinkamose ministerijose. Vietnamas e, minėjo, kad jie planuoja ratifikuoti tarptautinę e, konvenciją dėl siunčiamų darbuotojų ir jų šeimų narių, o taip pat turi planų e, ratifikuoti konvenciją dėl priverstinio darbo. Mes aptarėme ir Vietnamas minėjo, kad jie ir toliau sieks mažinti e, nusikaltimų skaičių, kurie yra būdžiami mirties bausme, kol mirties bausmės bus palaipsniui visiškai atsisakyta. Na, tai buvo toks bendro pobūdžio įsipareigojimas, o ne, ne konkretus. Mes aptarėme atskirus žmogus teisų pažydimo atvejus, tai yra dėl kokių asmenų kyla konkretus susirūpinimas. Jūs tikriausiai žinote, kad e, mes skirstame į kategorijas ir paminėjome visą eilę tokių atvejų. Nurodome, kad pavyzdžiui, vienu atveju asmo, kuris yra pagyvenęs ir serga. Mes prašome, kad jis būtų paleistas e, humanitarniais pagrindais, ponas Neuhau. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu. Taip pat minėjome ir kitus asmenius. Ponas Gwen Hubin jis yra blogeris ir jo asistentė, ponė Gwen Fimintiu, taip pat ponas Gwen Vaindai, teisininkas ir jo asistentė, ponė Lysiu Ha, blogeris, mm, madamuš blogerė, pona Amniu Win, ponas Tran Huidui Tuk, Ponas Gwen Huang Guakhang, leiboristų aktyvistas, taip pat kitas aktyvistas Leng Huchong. Ir prašėme, kad e, būtų galimybė sužinoti, kaip e, ir kada bus išlaisvinti šitą žmogaus teisų gynėjai. Taip pat e, prašėme, kad būtų užtikrinta judėjimo laisvę, vienam iš Vietnamo bažnyčios narių, taip pat prašome, kad madam, ponė Li Huinkang būtų išlaisvinta, norėtume, kad ji būtų išlaisvinta nedėlisant. Būtų galima pasakyti daug daugiau apie šiuos atvejus ir apie kitus atvejus, tačiau tikiuosi, kad jūs mm, suprantate, kad mes tęsime darbą ir labai glaučiai bendradarbiaujame su Vietnamo valdžia tiek dėl šių, tiek dėl kitų atvejų. Ir mm, darbas vyksta konfidencialiai. Galiausiai, aš atsiprašau, kad tiek ilgai šneku, tiek ilgai užimu jūsų reiką, laiką. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes vertiname ir dėkojame už labai svarbu vaidmenį, kurį vaidina šis komitetas ir mm, matome, kad es bendradarbiavimas su Vietnamu žmogus teisų srityje yra labai svarbus, jūsų vizitas yra labai svarbus, taip pat jūsų dialogas su nacionalinė asamblėje ir kitomis institucijomis taip pat yra labai reikalingas. Mes norėtume padėti reformuoti teisės aktus ir išspręsti problemas kaip įmanoma greičiau. Parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų dvišalėme bendradarbiavimą kalbant apie e, susitarimų ratifikavimą ir taip toliau. Ir šio parlamento vaidmuo e, yra pabrėžiamas viso mūsų žmogaus teisų dialogo su Vietnamu metu. Todėl mes e, linkime Jums sėkmingo vizito į Vietnamą ir tikimės iš Jūsų išgirsti, kaip Jūs vertinate padėtį Vietname ir kaip vertinate Vietnamo valdžios institucijų atvirumą ir pasirengimą pagerinti situaciją žmogus teisų srityje. Mes žinome, kad padėtis turi būti gerinama, žinoma, žinome apie daug silpnųjų pusių, žinome, kad tai yra ilgalaikis projektas. Taigi apsiribosiu tiek, labai ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. Dabar aš norėčiau suteikti uh, žodį parlamentarams, pirmiausia, Suraipost. Ačiū. Taip, man uh, rūpi kai kurios temos uh, susijusios su Vietnamu. Kaip jūs žinote, mes uh, kaip tik kitą savaitę ten važiuojame. Ir yra parengta darbo atvarkė bet e, man rūpi mažumos. Aš žinau, kad ten yra gana didelė kiniečių mažuma. Aš atsimenu, kad dėl pabėgėlių e, buvo e, kalbama gana daug, nes kinų uh, mažuma Vietname yra gana svarbi, bet to dar kita gyvena e, kiniečių mažuma, kinų mažuma šiaurėje. Jie jau ten beveik vietiniai, kokios jų gyvenimo sąlygos. Taip pat norėjau paklausti apie lyčių lygybės klausimus, lyčių e, klausimų įtraukimą į kitas politikos rytis. Kiek čia yra pasiekta? Honorable Pechera. Pechera. Sí. Muchas gracias, presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, negirdėjau jūsų pradžios pasisakymo, bet manau, kad supratau iš esmės, ką jūs norėjot pasakyti, ypač kai jūs kalbėjote apie pagrindinius prioritetus, kuriuos ypač išskiria. Mes kalbame apie pagrindinių laisvių užtikrinimą, žodžio, kalbos, spaudos, turiu galvoje laisvės E, mes suprantame, kad e, turim būti imamasi priemonių dėl kovos su mirties bausmė ir kankinimus. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Ar jau galima jūs sveikinti prie mūsų tvirtą poziciją šiuo klausimu? Aš manau, kad e, komiteto nariai sutiks kad labai svarbu yra lankantis Vietname sustikti su kalėjimuose esančiai žmonėmis. Manau, kad tai būtų toks apčiuopiamas ženklas Um, e, rodantis mūsų vizito svarbą. Taip pat jūs paminėjote konkrečius atvejus, e, kai žmonės būtų galima ištraukti iš kalėjimo. Na, kalbant apie mūsų e, apsilankimo tikslą, kiek žinau, pagal programą bus bandoma susitikti su kuo daugiau žmonių ir susitikti su vietiniais, e, autochtonais Lyčių lygybės klausimas, kaip Soraja sakė, jau labai svarbu jį patikrinti, pažiūrėti, kokia padėtis padaryta. Ar jūs žinote, kokios yra padaryta pažangos kovojant su prostitucija? Ne tik su moterų prostitucija, bet ir su jaunų mergaičių prostitucija. Ačiū. Ką tik e, išgirdau, kad tavo gimtadienį šiandien. E, gim, sveikinu ir kaip dovana suteikiu progą pasisakyti. Ačiū. Reikia pasakyti, kad man labai didelį įspūdį padarė tai, ką jūs ką tik pasakėte. Ir tai, kad jums pavyko užtikrinti žmogaus teisų dialogą. Daugelis kitų uh, žmogaus teisų susitarimų uh, net nešia tokių rezultatų kaip šis. Mano klausimas būtų labai konkretus. Aš pats esu pranešėjas dėl kai kurių pavojingų medžiagų eksporto kontrolės. Ir turėdami tokį kaip šis priekybos susitarimą, turėtumėm išsiaiškinti, kokia yra įprastinė Vietnamo praktika. Jūs kalbėjote apie tai, kad vienas interneto e, dienraštininkas buvo uždarytas į kalėjimą. Ar internetas Vietname yra nuolat stebimas ir kontroliuojamas? Toks būtų mano pirmas klausimas. O kitas klausimas dėl telefonų klausimosi ir kontrolės. Labai techniniai klausimai, prašau, kad jie tokie specifiniai, bet yra tiesiog susijęs su mano darbu. Ačiū. Turime Vietnamo ambasados atstovų šioje salėje. Ponas Sambung Pong, gal galėtumėt keletą minučių pasakyti? Atsiprašau, jūsų pavardę neįsigiai ištariau, sako pirmininkas. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Dėkoju ir ponui Devdėlį iš išorės veiksmų tarnybos už tai, kad trumpai pristatė e, Vietnamą, jo kontekstą. Mes visi žinome, kad ES ir Vietnamas, palaikydami dvi šalius santykius, um, pasiekė gerų rezultatų. Praėjusiais metais, rugsėjo 29 dieną, ES taryba ratifikavo uh, partnerystės ir bendraviravimo sutartį, o spalio pirmąją dieną 16 metų e, ta sutartis buvo pristatyta. Dabar mes jau e, pradedame peržiūrėti prekybos sutartį. Čia buvo pateiktas klausimas ir aš galiu pasakyti, kad dėl lyčių lygybės Yra sukurta labai daug planų konstitucinėje, konstitucinėme teisme, kongrese ir nacionalinėje asamblėje. Mes norime sukurti teisinį veiksmų planą, kurį parlamentas turėtų ratifikuoti Tada turėtų būti patvirtinta parlamento rezoliucija. Ir kitos organizacijos susijusios su šia tema turės e, būti įtrauktos į diskusijas. Dėl mažumų. Mes labai aiškiai žinome apie mažumas gyvenančias periferijose, žinome autochtoninės bendruomenės, kurios gyvena kalnuose Labai daug problemų iškyla tiem žmonėms užtikrinant e, visuomenės paslaugas, net ir moteriams ir vaikams. Mes net e, esame sukūrę vadinamąjį mikrofinansavimą pagal e, Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondą investicijos gali būti panaudojamos moterų karjeros raidai. Mes kalbame apie moteris, kuriuoms yra sunku gauti kapitalo, pradėti savo profesinę veiklą ar netgi įkurti šeimą, ypač e, tai pasakytina apie Vietnamo kalnuotąją zoną, bet tą patį galime pakartoti ir apie centrą e, bei pietus kalbėdami. Vyriausybė yra sukūrusi specialią programą, jos politika dabar jau leidžia tai gyvendinti ir tikimės, kad kai jūs lankysitės Vietname, jūs susitiksite su uh, E, su atitinkamais e, atstovais, kurie parodys, kokios pažangos jau yra pasiekta, kas yra padaryta. Dėl interneto ir telefono. Kaip panas Davidelį jums jau sakė, taip. Vietname labai greitai išaugo interneto naudojimas, net ir mobiliosios telefonijos srityje žengta ženkliai į priekį. Turime labai daug mobiliųjų internetų, interneto paslaugų tiekėjų. Galime pasakyti, kad esame pasiekę nepaprastai spartų uh, mobiliųjų telefonų naudojimo didėjimo tempą, ypač jaunimo tarpą. Jeigu nuvyktume, pavyzdžiui, į Čehanau, uh, ar net į periferinę e, Vietnamo dalį, tai vargu ar išvengtumėt e, mobiliųjų telefonų naudotų, inter, mobiliųjų, inter, mobilio interneto naudotų. Interneto paslaugas yra suteikiamas absoliučiai visur. Kiek, jeigu neklystų, nuo 15 metų Vietname gali visi turėti mobilų telefoną ir mobilėje kortelę. Už 15 eurų galima tai nusipirkti. Dėl jūsų noro apsilankyti kalėjimuose, nesiniai buvo pradėtas žmogus teisų dialogas tarp ES ir Vietnamo. Ponas Davidėlė ir ponas Van Kuang iš m, tarptautinės MUFA Vietnam organizacijos um, apie tai kalbėjo ir Vietnamas uh, sako, darys viską, ką gali, kad uh, jūsų vizitas vyktų sklandžiau ir jūsų delegacija galėtų aplankyti žmogaus teisų gynėjus, kurie yra uždaryti dabar. La, <clears throat> la ringrazio. Prima di dare la parola Ačiū. Aš norėčiau šitą pridurti. Kadangi Vietnamo ambasados atstovo atėjo į mūsų posėdį, norėčiau paprašyti, kad jūs pažymėtumėt mums, duotumėt mums pavardę žmonių, kurie dabar yra uh, netekę laisvės. Būtų labai gerai, jeigu per mūsų vizitą mes galėtumėm sustikti su administracija ir paprašyti sutikti tų žmonės, arba galbūt netgi tos žmonės galėtų kas nors išleisti. Mūsų komiteto nariai būtų labai dėkingi, jeigu tai būtų padaryta. E, pone Dėdėlį, žodis jums. Trys minutės. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ačiū už paskutinį pastebėjimą. Nepaisant to, kad aš labai blogai ištariu vietnamietiškus žodžius, mes e, per žmogaus teisų dialogą parengiam dalyvių e, pavardės ir sulaikytų žmonių pavardės raštu. Ir aišku, e, dialogas tarp ES institucijų ir Hanojaus atsakingų institucijų vyksta būtent apie tuos žmonės kasdien. Pabandysiu atsakyti klausimus, kurie buvo pateikti. Visų pirma, dėl mažumų. Mažumų Vietname. Mes visi žinome, kad bendrai valstybėje labai ženkliai sumažėjo skurdo lygis. Tačiau kai kurios mažumos tuo procesu negalėjo pasinaudoti, skurdo mažėjimo nepajautė. Vienas iš e, tai nulėmusių veiksnių buvo visa apimantis ekonomikos pasidalyjimas, jo plėtimas. Yra sukurta nemažai projektų, kurių tikslas padėti e, civiliams gyventojams E, labiau reikštis, kad jie galėtų padėti pilietiniai visuomeniai Vietname geriau gyventi. Tos iniciatyvos pasitarnautų ir mažumų žmonėms. Taigi esame sukūrę tam tikrus veiklos planus tuos srityje. Dėl lyčių lygybės. Aš susiečiu prostituciją ir lyčių lygybę. Dėl poros priežasčių. Viena iš jų ta, kad mūsų partneriai Vietname kelia, e, klausia mūsų, kaip elgtis su e, E, smurtų lyties pagrindų. Jis sako, kaip tuo reiškiniu kovoti. Be to, jie prašo pagalbos e, kovojant su priekyba žmonėmis. Mus e, įkvepia tai, kad Vietnamo administracija prašo tokios pagalbos. Pasirinko tokį požiūrį. Ir žinoma, mes norime uh, visus šiuos klausimus kartu su jais spręsti. Tai būtų labai naudinga mūsų požiūriu. Ir būtų labai gerai, jeigu jūs, besilankydami Vietname, tuos klausimus galėtumėte iškelti ir pažiūrėti, kaip mes kartu galime sustiprinti e, veiksmus, padėčiai pagerinti. Be abejo, tai yra tik tai viso darbo dalis, nes turime pradėti nuo dabartinės padėties, tačiau eidami į priekį, aš manau, galėsime pasiekti nemažai daugelies ryčių. Dėl mirties bausmės. Dėl mirties bausmės. Be abejo, apie tai mes kalbame ir ES yra labai aiškiai apibrėžusi savo poziciją, pasisakome prieš mirties bausmę bet kokiamis aplinkybėmis. Mes visą laiką, kol nepanaikinta mirties bausmė, reikalavome, kad būtų paskeltas moratoriumas, kad būtų sumažintas nusikaltimų, už kuriuos baudžiama mirties bausmė sąrašas. Tokio pabudžio diskusijos dabar vyksta su Vietnamu. Taip pat jūs paminėjote e, čia galimybės apsilankyti kalėjimuose. Apsilankimai kalėjimuose ir susitikimai su kaliniais yra labai delikatus dalykas, visi puikiai tai žinome, labai sudėtinga yra juos organizuoti. Mes e, labai norėtumėm, kad pavyktų tai padaryti ir mes darome spaudimą, kad e, tokie vizitai būtų suorganizuoti, tačiau pripažinkime, kad Šit sritis yra nepaprastai jautri ir sunku čia būtų ką nors padaryti. Kartais, kai tarptautinės bendruomenės atstovai susitinka su kaliniais, jie neteisingai atspindi tarptautinės bendruomenės poreikius arba piknaudžiauja savo poziciją. Apsilankimai kalėjimuose reikalauja ir dvasinės stiprybės, ir išminties. Mes e, turime suprasti, kas yra labai delikatu ir jautru, ir labai atsargiai tuos klausimus aptarti. Todėl mes e, e, vis susidurime su sunkumais, prašydami administracijos dažniau suorganizuoti vizitus į kalėjimus. Aišku, mūsų delegacija Hanojoje apie tai nuolat kalba. Dėl interneto. Iš tiesų, internetas yra reguliuojamas, vyriausybė ir toliau kontroliuoja internetą. Ir vis tik, nepaisant tos kontrolės, e, interneto paplitimas a, didėja. Pavyzdžiui, Pasaulio bankas paskaičiavo, kad pusė gyventojų naudojasi internetu, turi prieigą prie interneto. Aš negaliu kompetitingai pakomentuoti telefonų klausimo, paliksiu jį kitiems. Dėl kitų eksporto kontrolės aspektų negaliu lysti į šią sritį Manau, kad jau viską ir aptariau, viską atsakiau. Ačiū. Dėkoju. Žinoma, grįšime ir vėliau prie išklausimų. Taip, tuomet šį darbo tas klausimą baigėme. Ir perėsime prie kito klausimo. Tai yra vidurio laikotarpio peržiūra ypač užtaikymas Europos demokratijos žmogus teisų instrumentui. Pradėsime dialogą su Europos komisija. Kaip žinote, tai yra svarbus instrumentas, um, kuris patenka į užsienio reikalų komiteto įgaliojimus ir tai- Taip pat tai siesi ir su partnysčių programomis, su tomis šalimis, kurios uh, yra e, narys kandidatas ir tai taip pat jis su kitomis mūsų programomis. Keturiktųjų dvidešimtųjų metų daugiametės finansinės programos pasiekėme vidurį, tad atliekame vidurio laikotarpio peržiūrą. Tokia programos bus vykdomas trijosius trijus metus. Norėčiau padėkoti poniai Rinaldi už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Jie atvyko Vilto Duro komitetui pristatyti numatomas priemonės. Pone, žodis jums. Suteiksime jums maždaug 10 minučių, galėtume pristatyti šias klausimus. Dėkui. Dėkoju. Labadiena, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už tik galimybę visiems parlamento nariams pristatyti esamą situaciją bei tolesnius žingsnius, kalbant apie demokratijos žmogaus teisų instrumentą arba sutrumpinai EIDHR. Kaip sakėte, vidurio kodo peržiūra, tai yra peržiūrų grupės dalis, yra vertinami įvairūs finansiniai instrumentai, siekiama tai prisidėti prie išorės finansavimo instrumentų peržiūros, kaip numatyta pagal tinkamus reglamentus, ir reikia patikti iš metų galo. Europos svetainėje lakučio mėnesį 5 metais buvo paskelbti planai, kaip bus vykdomos šios peržiūros. Tai jūs tai galimybė susintotum šalims pateikti informaciją iš anksto, manom anksčiau. Bendra siekis yra yra įvertinti esamus pasirinkimus ir taip pat numatyti pasirinkimus ateičiai. Siekiame, kad mes, ES institucijos bei bendrai visuomenė galėtų gauti nepriklausomas informacijas apie tai, kaip veikia Europos instrumentai. Taip pat galėtume įvertinti jų tarpusio sudarinamumą ir sinergiją. Ir taip pat siekime padėti tolesnius, padėti tolesnį planą procesams. Kalbant apie instrumentą, vertinimo metu bus vertinama, ar per laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, taigi šį laikotarpį, ar instrumentas e, tinkamai gali pasiekti tikslus, kurie keliami yra Europos išorės poli veiksmų politikai. Taip pat, ar tikrai geras tos tikslus, kurie iškelti buvo kitais metais, pradžioje instrumento ir toliau kalbant apie instrumentą, Taip pat vertinami sudedamus kitais instrumentais, energijos su kitais išvis finansavimo instrumentais. Vertinimas prasidėjo rugsėjo mėnesį. Laiko nebuvo labai daug vertinimą atlikti. Tačiau kol kas bent jau darbas vyksta gerai. Vertintojų metodologija taip pat numato vertinti intervencijos, intervencijų pagristumą bei intervencijų poreikius ir per pirmus etapus vertintojai konsultavosi, daug konsultavosi su įvairiais direktoratais bei su išrinkimų tarnybos darbuotojais, taip pat su vidaus ir išorės su visomis šalimis. Taip pat Drojo pakomitečio sekretariatas buvo įtrauktas konsultacijas. Tuomet vertinant atliko valstybių tyrimus ir atliko, vyko į Peru, Gandą, Izraelį, Palestiną, taip pat Rusiją ir Pakistaną, vyko misijos ir vis tai vyko lakryčio mėnesį. Tų vizitų metu vertintojai bendravo su ES delegacijomis ir taip pat asmės narimis, kurios veikia tose šalyse, bei bendravo su kitomis suinteresuotomis šalimis ir kitais veikėjais. Tos buvo atliktas pirminis darbas ir dabar vertintojai jau rengia galtinio projekto, galtinio vertinio projektą ir projektas bus paskelbta šią savaitę, šiek tiek vėluojama, turėtų, turėjo tai būti paskelbti praėjusią savaitę bet tikimės per šią savaitę jau problemą spręsti. Tuomet prasidės e, viešas atviras konsultacijos, kur numatyta pagal geresnės valdysenos gairias ir konsultacija 12 savaičių. Tam yra sukurta atskira svetainė ir per tą laikotarpį visuomenė, plėtinė visuomenė, valstybės narės ir Europos parlamentas kviečiami išreikšti savo nuomonę. Per tą 12 savaičių laikotarpį Mes net ne, ne, ne, ne tiesiog lauksime e, pasisakymų ir nuomonių, bet bus rengiami tiksliniai posėdžiai su įvairioms kitoms šalimis, įskaitant ir Europos parlamento narius. Taigi, su AFET, DEVE ir DRUO komitetų sekretariatas dabar bendravime, kaip surinkti šis interviu. Komisija organizuos šios interviu, tačiau pati nedalyvaus. Taigi parlamento nariai galės su vertintojais laisvai kalbėti iš savo nuomonę. Greta šių posėdžių taip pat rengsime ir diskusiją su įvairiais komitetais, AFED, DV ir DRO. Taip pat DEFCO atlieka koordinaciją šių posėdžių ir numatytos datos yra 27 ir 28 kovo dienos. Čia norėčiau pabrėžti, kad šios diskusijos vyks atvirų konstatacijų kontekste ir vertinimo kontekste. Taigi bus kalbama ir apie šį instrumentą, ir kitus instrumentus, kurie atliek vidurio peržiūrą. Ir tai, žinoma, nekeičia to dialogo, kuris numatytas yra kitais klausimais, pavyzdžiui, dėl deleguotojų aktų, ar tu turi strateginį dialogą, ar programų kūrimo dialogą. Kovo 23 per e, vystimus politikos forumą vyks konsultacijos su viso, plėtinė visuomenė. Po šio konsultacijų periodo vertintojai viską išanalizuos ir na, tikimės, kad kuo daugiau gausime informaciją, nes tikrai bus konsultacijos plačios. Tuomet jie peržiūrė savo ataskaitą ir padarys pas mus patikslinimus. Ir vėlgi dokumentų skelbimo laikas bus lentas su visų instrumentų. Ir tuo pačiu metu bus paskelbta taip pat komisijos ataskaita apie vidurio kontų peržiūrą. Tad tie procedūrinių pastabų. Dabar truputėlį galbūt apie turinį. Na, kol kas dar nieko negalima, žinoma, skelbti, kol neprasidėjo viešos konsultacijos, tačiau kai ką jau galiu numatyti galbūt, atrodo, kad instrumentas turėtų būti vertintas gana pozityviai. Pridėtinė dėritė, efektyvumas, veiksmingumas, politinė reikšmė, visą tai vertinta ir panašu, kad visą tai vertinama yra teigiamai. Taip, žinoma, yra rekomendacijų, kaip instrumentą gerinti, kad strateginę lygmenį būtų galima pagerinti, kai kas paprastinti, geriau matuoti rezultatus, tačiau bendrai patvirtinama, kad tikslai geri ir kad visuomet yra naudingas. Taip pat matome, kad atsiranda sutarimas, kuris išsakytas yra nuomonė, e, ataskaitoje, kad žmogaus teisės ir demokratija turi būti įtraukiami į šį instrumentą, kad šie tikslai turbūt įtraukiami. Ir e, tie, tie tikslai vienas kitą remia ir jie tarpus susiję yra, taigi jas kartu traukti. Apie tai vyko diskusijos, kuriant šią priemonę buvo keliamas klausimas, kaip reikia susiderinti demokratijos žmogaus teisų klausimus, kokį balansą numatyti, tai dabar matome tam patvirtinimą. Tad baigdama, norėčiau Jūs e, nuraminti ir pasakyti, kad baigiamaisiais etapais mes komisija sieksime aktyviai bendrauti su parlamentu, lauksim parlamento nuomonių, kad užtikrintume, jog jūsų balsas tikrai būtų išgirstas. Labai ačiū. Grazie. Non so se ci sono osservazioni. Ačiū. Ar kas nors iš narių norėtų pasakyti? Pats porą klausimų turėsiu. <clears throat> Visų pirma, kada tikitės paskelbti visus ne, duomenų bazę su visais nekonfidencialiais projektais pagal AIDHR. Ar į tas duomenų bazės įeis visos kitos subsidijos, kurios įeina į bendrą uh, išorės finansavimo priemonę. Tokius klausimus aš noriu Jums pateikti. Ačiū, kad pateikėt mums informacijos. Jeigu nėra daugiau klausimų, prašau Jūs iš karto ir atsakyti. Well, thank you for your question. Ačiū iš klausimą. Tiesą sakant, mes neketiname paskelbti projektų duomenų skelbsime AIDHR projektų atnaujintą sąrašą, kaip jūs paprašyti, jie bus nekonfidencialūs tik tai projektai, bet greta finansų skaidrumo sistemos bus galima išsiaiškinti ir visus kitus e, planus e, pagal išorės finansavimo priemonės finansuojamus. Bet, e, kaip jūs sakėte, Turime kalbėti apie prieigą prie konkrečių EIDHR projektų ir dabar mes peržiūrime atitinkamą interneto svetainę ir ją atnaujinsime įtraukdami žmogaus teisų ir demokratijos klausimus. Norime pasirūpinti, kad EIDHR projektų sąrašas būtų įrašytas. Matote, kad vertinimo projektas bus paskelbtas. E, ten ir ten bus pateikta žymiai daugiau informacijos statistinių lygmenių analinės lygmenių apie e IDHR projektus. Aš pati esu radusi labai daug e, skaičių šiame dosie ir jie man buvo nepaprastai įdomus. Taigi tiek, ačiū, aš ir tiek ir ten norėjau pasakyti. Na ir dėl paskutinio klausimo. Be abejo, kada tik Europos parlamentas norės gauti sąrašus, pavyzdžiui, ar kitus duomenis organizuodami, pavyzdžiui, kokį vizitą į valstybę, kreipkitės į mus ir mes jums suteiksime atitinkamus projektų sąrašus. Be to, prireikus galime suorganizuoti specialų susitikimą ir jame pristatysime nekonfidencialius projektus pagal mūsų nustatytą darbo sistemą. Grazie, grazie davvero. Ačiū. Ačiū už tai, kad atėjote ir patikite naujos informacijos komitetui. Mes džiaugsime susitikę vėl su jumis vėliau per peržiūros procesą ir e, esu tikras, kad jūs mums suteiksite naujesnės informacijos. Kitas darbo atvarkės klausimas. Ponas Renaldi gal galėtų išjungti mikrofoną. Toliau informaciją apie e, mūsų numatomą vizitą į žmogaus teisų e, tarybos jungtinių tautų rėmose e, būstinė Ženevoje. Sustikim, vizitas yra numatytas nuo tuo metu, kai vyks 34 sesija, nuo vasario 27 iki kovo 24 dienos. Ir dabar yra numatyta, kad mūsų pakomitečio nariai vyks tenai kovo 20-21, kol kas prioritetų kitai sesijai neturime e, ir nepristatysime kol kas jų. Dabar tik tai e, pakviesiu ponę Kiara O'Brien iš išorės veiksmų tarnybos, kuri e, yra viena iš darbo grupės žmogaus teisų klausimais vadovių. Jie gal pristatys kas yra pasiekta diskusijose ir kokia bus ES pozicija. Deja, pasaulyje žmogaus teisų pažeidimų vis daugėja, ginkluotų nusikaltimų vis dažniau, teroristinių išpolių vis dažniau pasitaiko. Tai akivaizdžiai įtakoja ES politiką šioje srityje. Padėtis pasiekė netoleruotiną lygį ypač kai kalbama apie ksenofobiją, apie netoleranciją. Jos e, plitimo tendencijos kelia grėsmę asmens žmogaus teisėms, todėl mes turime išlikti itin akylus, organizuodami e, kova su žmogaus, o, už žmogaus teisės ir prieš žmogaus teisų pažeidimus. Ir dabar aš norėčiau pakviesti ponę O'Brien pakalbėti, prašyčiau pristatyti tiksliau, kokia bus ES pozicija šiuo klausimu. Uh, firstly, many congratulations to Signor Panzeri and uh, best of luck. Uh... Ačiū, e, dėkuoju už suteiktą žodį, sveikinu Jūs gavus e, šias pareigas ir mes tikimės, kad su Jūsų komitetu reguliariai susitiksime ir išgirsime uh, jūsų poziciją per e, likusią kadencijos dalį. Kaip jau jūs, e, pirmininkė, sakėte, e, dar gruodžio mėnesį mes kalbėjome žmogaus teisų forume ir galime tik patvirtinti, kad žmogaus teisų požiūrių padėtis ir aplinkybės yra labai sudėtingos. Kas šį mėnesį dar įvyks svarbių susitikimų. Uh, Ir praėjusią savaitę aš lankiausi komiteto e, parengiamajame darbe ir dabar vėl darysime. Trečioji komiteto sesija New York'e buvo labai sudėtinga, Ženevoje, manau, ji nebus lengvesnė, kaip jūs sakėte, e, iššūkiai ypač pilietiniais visuomenės lygmenių ir žmogaus teisų gynėjų saugumo užtikrinimas yra vieni iš svarbiausių klausimų mums dabar. Uh, žmogaus teisų tarybos kontekste, e, kaip ir visose forumuose, kuriuose kalbame apie žmogaus teisės, pirmiausia galvojame apie žmogaus teisų gynėjų laisvės apribojimus, kai ypač tai pastebime, kai norime to žmonės pasikviesti jungtinės tautas ir e, jie to negali padaryti. Ir e, valstybių narių taryboje yra išreikšta tų klausimų daug susirūpinimą. Uh, jungtinių tautų e, generalinio sekretoriaus padėjėjas atsakingas už žmogaus teisės patvirtino, kad artimiausių metų tam bus skirta labai daug dėmesio. E, mes e, kol kas dar neturime aiškių prioritetų šiai sesijai, bet kai vyko bendroji asamblėje New York'e, praeitą savaitę mes dar kartą pakartojame, kad turime e, patvirtinti tas e, tendencijas, kurios buvo vardintos New York'e. New York'e matėme, kad iš pradėta kalbėti apie tarptautinio teisingumo sistemai keliamas grėsmės, apie tarptautinio e, baudžiamojo teismo darbo problemas. Taip pat yra kalbama apie nacionalinį suverenumą Trečiajame komitete bus kalbama apie žmogaus teisų universalumą ir žmogaus teisų taryboje apie tai bus kalbama. Kaip žinote, e, yra ES lygmenį primta pakankamai e, dėmesio šiai sričiai. Mes visuomet stengiamės sustiprinti žmogaus teisų tarybos veiklos efektyvumą. Žinote, kad per pastarosius dešimt metų e, rezoliucijų mastas išaugo, yra keliami vis didesni reikalavimai e, sesijoms. Mes manome, kad tai yra žmogaus teisų tarybos e, ga, sėkmingos veiklos patvirtinimas. Bet e, manau, kad jūs kaip ir mes esame nusivylę dėl to, kad iki šiol mums nepavyko sustiprinti e, tarybos realaus efektyvumo. Kaip žinia, tam reikia plataus politinio geranoriškumo. Bet žinome, kad ES ir valstybės narės e, žino, kad yra stengiamasi sustiprinti tarybos veiklos efektyvumą ir mes tikimės, kad e, apie tai kalbėsime su tarybos naujoju pirmininku. Kaip sakėte, kalbėsime apie prioritetus 2017 metams, kaip ir anksčiau. Aš galiu pakartoti tik preliminariai tuos prioritetus stengsiuosi per daug ilgai nekalbėti ir stengsiuosi kalbėti aiškiai. Kaip žinia, taryba visuomet turi aiškias išvadas parengusi apie savo prioritetus ir jos bus paskelbtos e, artimiausių metų, e, netrukus jos turi būti patvirtintos. E, kaip žinote, dabar taryba savo sesijas vertina strategiškai, turbūt taip pat kaip ir parlamentas, nes manome, kad tai yra labai naudinga. Metų pradžioje mes susėdame ir pasveriame įvairiausius iššūkius, pažeidimus, tai, kas kelia didžiausią susirūpinimą teminių ir geografinių požiūrių. Norime sukurti ES strateginę metodiką e, toms problemams spręsti ir taip pat grįs mūsų darbą per artimiausius metus, bet to, aišku, turėsime reaguoti e, skubiai į naujai iškylančias problemas. E, taigi turime visą eilę geografinių ir teminių prioritetų. Pirmiausia, ES iniciatyvos sesijoje būna aptariamos ir kaip visada mes parengsime re, rezoliuciją dėl tikėjimo ir religijos laisvės. Jūs visi žinote, kad ši rezoliucija yra labai sudėtinga, joje yra uh, labai svarbu pakartoti mūsų sieki ištikrinti religijos ir tikėjimo universalumą, visotinu, visuotinumą. Lygiai taip pat mes turim nuolat kalbėti apie uh, netolerancijos išnaikinimą. Žinote, kad mūsų kolegos visuomet priima rezoliucijas dėl religijos šmeižimo ir mes stengiamės, kad mūsų rengiama rezoliucija su ta rezoliucija būtų suderinta. Taip pat kaip ir anksčiau bus rengiama rezoliucija dėl žmogaus teisų su partneriais iš Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono valstybių. Uh, E, kiek e, žinau, 2013 metų darbo atvarkėje taryba prisimė įsipareigojimą nuolat kalbėti apie vaikų problemas, norime, kad neliktų nei vienas vaikas nepastebėtas. Taryboje ir toliau yra kalbama apie ES e, vaiko teisų gairių peržiūrą. Mes tikimės, kad naujosios galės būti, naujusios gairės galės būti pristatytos kitą mėnesį. Mes taip pat kalbame, kad reikia strategiškiau uh, vaiko teisės aptarinėti žmogaus teisų taryboje ir bendrai visuose žmogaus teisų forumuose. Dėl TPOK, kaip ir ankstesniais metais, mes pristatysime e, labai griežtą rezoliuciją su Japonija, kurioje e, reikalausimės atskaitomybės ir ypatingo e, įgaliotinio mandato išplėtimo. Rezoliucija bus aptarta, kas padaryta vasaraisiais metais. Jūs visi esate susipažinę su naudingomis saugumo tarybos diskusijomis, jos vyko gruodžio mėnesį, taip pat yra paremta bendrosios asamblėjos rezoliucija. E, ekspertų grupė parengs ataskaitą apie atskaitomybę. Atskaitomybė šiuo metu dabar yra vienas iš didžiausių iššūkių dėl padėties OPKR Šiaurės Korejoje Aš galiu pasakyti, kad e, žmogaus teisės yra pažeidžiamas kai kuriuose regiono, valstybės regionuose. Žinote, kad dar buvo pokyčių Birmoje, Mianmare ir mes toliau glaudžiai bendradarbiavame su vyriausybė, kad išspręsime išliekančias problemas, norime užkirsti kelią diskriminacijai ir asmenų priklausančių etninėms ir tautinėms mažumoms persiekimui. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų aspektų. Mes ir toliau e, sieksime vyriausybės pažangos signalų, kol kas e, nėra tokia gera padėtis, kaip buvo praeitais metais. Kiti prioritetai E, ne ES iniciatyva, bet konfliktas Sirijoje išlieka mums didžiausias galvos skausmas. Žinia, kad Sirija išgyvena didžiausią humanitarnę krizę visame pasaulyje šiuo metu. Mes ir toliau suprantame, kad reikia labai griežtai formuluoti atitinkamas rezoliucijas, užkirsti kelią nebaudžiamumo vyravimui ir užtikrinti e, baudžiamai persikojimą šiame kontekste. Jūs žinote, kad Sirijai yra sukurtas e, nešališkas, nepriklausomas tyrimo mechanizmas ir vienas iš mūsų prioritetų yra uh, užtikrinti, kad tyrimų komisija su šiuo mechanizmu glaudžiai bendradarbiautų ir ES tą tyrimų komisiją labai remia Sirijos kontekste. Taip pat mes jau daug kartų kartojame, kad turi būti perduotas šis atvejs tarptautiniam baudžiamam teismui, jungtinių tautų saugumo taryba, bet tai nuolat kalba, visi matome, kaip kenčia Alepas ir kiti miestai pastaraisiais mėnesiais, kokia baisi susidarė padėtis tose vietose, kurios, į kurias nepatenka humanitarnė pagalba. Tikimės, kad tuo klausimu bus pasirinkta rezoliucija. Lygiai taip pat labai daug dėmesio skiriame žmogus teisų padėčiai Burundija. Žinote, kad ES parengė uh, rezoliuciją e, anksčiau ir mes stebime, e, kaip įvykiai keičiasi. Žinoma, partnerystė mums išlieka labai svarbi, tą galime pasakyti ir apie Burundį, mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su, vyriaus, su jo vyriausybė, norime, kad ji neštų atsakomybę, e, sprendžiant e, pažeidimų, pažeidimus valstybėje Taip pat mes palaikome glaudų ryšį su savo partneriais Afrikoje. Per paskutinę sesiją mes užmesgėme glaudų dialogą su Afrikos tyrimų komisija. ODSI. Ten matome, kad yra padaryta labai daug pažeidimų. Teisės viršenybės principai ir pagrindinės laisvės nėra paisomi. Mes ir toliau stebėsime padėti artimiausių metų. Mes žinome, kas e, vyko nuo e, gruodžio mėnesio tenai, bet žinia, kad dabar prasideda sudėtingas laikotarpis. Todėl labai svarbu yra bendradarbiauti su DOC vyriausybė dėl padėties Ukrainoje. Suprantame, kad rezoliucija bus parengta ir toliau atidžiai stebėsime remsėbe tos valstybės politinės reformas ir reformas teisės viršenybės tvirtinimą. Mums labai svarbu uh, tai, kokius sprendimų priims stebėjimo misija. Aišku, stebime, kas vyksta Kryme, Krymo aneksijos um, kontekste ir ES to požiūrį išreikš e, savo poziciją. Žmogaus teisų pažeidimai Irane mirties bausmių taikymas yra labai rimta problema. Mes nuolat stebime, kad ten padėtis gerėtų, ES turės išplėsti vyriausiojo galiotinio mandatą. Taigi aš apžvelgiau žmogaus teisų padėtį geografinėme kontekste. Žinoma, yra žymiai platesnių geografinių zonų, kurios ir toliau bus aptariamos darbo tvarkėje, jau nekalbant apie Sudaną, Pietų Sudaną, Rytėją, Libiją. Centrinė Afrikos Respublika, Mali, Gruzija. Taigi mes ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su savo partneriais ir tikimės, kad artimiausių metų bus padaryta labai daug. Atkreipiant dėmesį tai, kas vyksta tose valstybėse. HRC šalis sesija ypatingą dėmesį skirs e, lyčių lygybei, galių suveikimo moteriams ir e, šis požiūris lyčių lygybės traukimo į darbotvarkę klausimas e, yra būtinas ir iš tikrųjų, kaip visuomet, mes darysim viską, ką galim, siekdami užtikrinti, kad tai, tai bus kreipiamas dėmesys visus metus. Rezoliucija, kaip pavyzdžiui, Kanados rezoliucija dėl kovos su smurtu prieš moteris yra pagrindinis mūsų prioritetas. Apskritai mes ir toliau reikalausim prieigos, kad specialiai pranešėjai turėtų galimybę stebėti specialiasias procedūras. Mes turim naujai paskirtą nepriklausomą ekspertą dėl e, seksualinės orientacijos ir lyčių identiteto mm, pareigūną ir jis, jam, su juo turėtų būti vykdomas dialogas, mm, jam turėtų būti užtikrinta prieiga prie visų klausimų ir šitą praktiką jie vis domėjosi verstų ir žmogus teisėmis, Taigi mes e, skiriame dėmesį šitai sričiai, kaip žinote, iš ankstesnių prezentacijų mes manome, kad ES yra vienas svarbiausių pasaulio regionų šioje srityje ir e, užtikrina žmogus teisų apsaugą, taip pat ir verslo įmonių teisų apsaugą ir daug valstybių narių jau e, parengė arba rengė nacionalinius veiksmų planus dėl verslo ir dėl žmogus teisų ir mes Taip pat bendradarbiaujame su pagrindiniu pranešėju iš Padoro dėl valstybinės darbo grupės žmogus teisų klausimais ir čia yra siūloma sutartis. Taigi, e, Na, aš R34 darbo atverkė jau yra parengta ir bus taip pat neformalios konsultacijos šiais metais. Aš užtikrinu, kad mes tikrai šiam klausimams skirsim didelį dėmesį. Galiausiai dėl migracijos. Kaip sakiau anksčiau, manau, kad žmogaus teisų klausimai yra sprendžiami, mes ir toliau e, to klausimus plėsime ir spręsime. Taigi, kai dėl mūsų požiūrė migracija ir žmogaus teisų taryboje, tai šitas klausimas tikrai atitiks mūsų pareigojimus įgyventinant New Yorko deklaraciją ir taip pat mes remsime iniciatyvas žmogaus teisų taryboje, kurios gina pabėgėlių ir migrantų žmogus teisės. Na, norėčiau tęsti, bet tikiuosi, kad e, jau galiu padėkoti Jums uždėmesi. Grazie. Comincio a farle alcune osservazioni. Dėkuoju. O dabar norėčiau užduoti keletą klausimų, kad geriau suprastume, ką jūs sakėte. Norėčiau žinoti, ar tie siekiai, apie kuriuos jūs kalbėjote, yra realistiški. Ir dar daugiau reikia suprasti, mes turim suprasti, koks yra es požiūris į žmogaus teisės šitose šalyse, nes mes visi žinome ir jūs irgi sakėte, kad yra išpoliai, vis daugiau išpolių prie žmogaus teisų gynėjus. Ir šis polimas remiama mintim, remiamas mintimi, kurią skatina politikai įvairiose šalyse, daugelį šalių netgi, tai, kad ministra teigiama, kad e, šalies stabilumas reikalauja, kad e, būtų paukojama žmogus teisės. Taigi aš norėčiau e, žinoti, ar šitie naujieji siekiai žmogus teisų srityje, kalbant apie tikslų gyvendinimą, tai yra politinis stabilumas kai kuriuose regionuose, ypač kai kalbam apie kovą su terorizmu. Bet visą tai, ką mes darome, turėtų būti grindžiama mūsų mm, vis didėjančia pagarba žmogaus teisėms. Ir dar vienas dalykas. Kartais yra didžiulis atotrukis tarp veiksmų ir darbų. Neseniai buvo sutarta, sustarimas parengtas tarp mano šalies ir Libijos dėl migrantų. Ir iš tikrųjų aš apie tai skaičiau per pastarąsias keletą dienų, apie tai buvo daug kalbama. Mes visi puikiai žinome, kad e, tokie susitarimai sukelia atitinkamų problemų. Na, iš esmės, tai saugumo siekimas bloku, skatina blokuoti migraciją. Mes kalbam su, apie labai nestabilę šalį. E, Libija tai yra labai tikrai jautri ir, ir nestabili šalis, nestabili vyriausybė. Ir žinome, kad migrantai iš šios šalies e, yra patalpinami į prieimimo centrus ir e, šalyje yra piknaudžiaujama migrantais ir yra netgi moterų prievartavimo atveju. Tai čia yra daug kalbama ir nedaug kas padaryta. Taigi, kalbant apie naująjį požiūrį į žmogaus teisės, Norėčiau ar jų žinoti, ar jūs manote, kad ar nėra rizikos, kad saugumas viršis ir stabilumas bus svarbesnis negu žmogaus teisės. Galbūt galėtumėte atsakyti į šį klausimą. Taigi porą klausimų pradžiai. Tikiuosi, kad kiti pašklaus daugiau. Na, jūs pradėjote nuo labai sunkaus klausimo, ponė pirmininkė. Na, aš manau, kad atsakyti galima dviem būdais. Ir ypač kalbant apie saugumo klausimą. Tai šis požiūris, mes laikomės tokio požiūrio, galbūt aš pirmiausia pasakysiu, kad mes vis daugiau stengiamės būti nuseklus dušaliuose, dialoguose ir partnerystėse, o taip pat ir daugiašaliuose. Taigi, tai buvo daugišanis kontekstas, bet mes stengiamės dirbti nusekliai, dirbdami su e, partneriais dišalių pagrindu ir per pastarusius keletą metų mes iš tikrųjų išgirdome šitą žinią, kad saugumas yra pats svarbiausias dalykas, kad saugumas yra prioritetas. Ir šiame kontekste kartais kiti dalykai turi būti nustamti į antrą vietą. Mes apie tai galvojame, mes gal, mąstame apie šitą argumentą Ir manau, atsakymas jūsų klausimą, jūs matote, kas ką sako aukštasis atstovas tai yra specialusis žmogaus teisų atstovas Stavas Pampranidos. Tai yra konstruktyvus argumentas mūsų partneriams, kad negalime turėti saugumo, jeigu negerbiama žmogaus teisės. Manau, kad iššūkiai mums yra susijęs su tuo, kad reikia iliustruoti ir aiškinti partneriams, ką reiškia šitą savoką. Iš tikrųjų, tai turėtų būti labai aiškiai pasakyta, išsakyta mintis, kad tokiame kontekste, kai saugumas yra iškeliamas už viską aukščiau negu kiti rūpeščiai, tai yra autoritarnis požiūris iš esmės. Ir dėl to tai blokuoja dėkonį vis žmogus teisų gynimui dėl to negerbiama žmogus ir asmenų teisės. Mūsų argumentas yra tai, kad jeigu bus gerbimas teisė, žmogus teisės, jeigu bus suteikta susirinkimų laisvė, saviriškos laisvė, tai yra pats veiksmingiausias būdas užtikrinti saugumą. Tai yra um, užtikrinti, kad yra galimybė savo piliečiams išsakyti savo mintis ir taip bus kovojama su autoritarizmu tai vyksta ir mes tai turim išaiškinti savo partneriams ir geriausias būdas, kaip tai galime padaryti, tai tiesiog parodyti, kas vyksta mūsų visuomenėje. Ir žinojame, tai tikrai didelis iššūkis, mes ir savo partneriams tai turime pasakyti, kad mes pajutome teroristų išpolių skausmą labai neseniai, tačiau tai yra iššūkio dalis mums, Europai ir valstybėms narėms ir mes turėtume grįžti ir gerbti žmogaus teisės ir, aišku, jeigu bus negerbimas žmogus teisės, tai nieko nebus, nes yra bendra strategija. Labai griežta kalba yra pasakyta, kad reikia ginti Europos valstybės, vertybės ir pasakyti, kad yra, yra universalius vertybės, bet nesuprast, kad man neteisingai. Aš neturiu tokio argumento, kur visą laiką būtų galima įtikinti mūsų partnerius. Mes apie tai galvojame vis daugiau ir pastaruoju metu mes matome pasakyti, reikia sakyti, kad yra gerų naujienų pasakojimai, tai yra geri pasakojimai, sėkmės istorijos ir iš iššūkių istorijos. Na, galbūt ne visuomet yra labai akivaizdu. Yra e, šalis, e, kurios tikrai buvo susidūrę su didžiuliais iššūkiais, turėjo ir pozityvių galimybių, bet e, galėjo išlaikyti statusą šalies arba vardą šalies, iš kurios daugiausia patenka kovotojų į, į, į Siriją. Taigi, manau, kad yra ir, ir kalbėti, reikia kalbėti apie tai, kad saugumas ir žmogus teisės yra susiję, bet reikia pateikti visuomet gerų pavyzdžių, kur e, yra sėkmės istorija, jeigu yra gerbiamas žmogus teisės. Taigi, požiūris turi būti protingas. Kai dėl migracijos, tai šitas klausimas yra tikrai labai didelis iššūkis, mes tai iššūkį nuolat patiriame ir pateikiami argumentai piliečių visuomenės atstovų. Manau, kad tai yra kaip ir AFKO ir KOHOM e, gina ir tai yra tarybos darbo grupė ir tai yra atvira darbo grupė ginanti piliečių visuomenę. E, ir aš dažnai bendrauju su šitomis kolegomis ir mes, jie patikė savo, savo argumentus, taigi mes esame budrus ir mes žinome, apie ką kalba. Žinome šitos rūpeščius. Na, suprantu, kad mano pagrindinė žinia yra tai, kad mes kalbame apie užsienio politiką, įvairių dimensijų politiką ir žmogus teisės yra viena šių dimensijų, bet mes ne, turime pabrėžti ir tai, kad pagarba žmogus teisėms yra universali. Mes apie tai kalbame dialogę su kolegomis, kurie vykdo politiką šitoje srityje ir jie tikrai e, žino, kokie yra prioritetai. Pirmiausia, jeigu yra viešalė deklaracija, Ji kalba apie žmogus teisų visotinumą ir pagarba žmogus teisės yra pirm, pirmam paragrafe. Mes taip pat ir toliau užtikrinsime, kad mūsų politikoje darbo grupės dirbs, informuos vieną kitą. Ir stebėsime, kaip yra įgyventinama politika, užtiksime, kad mes kalbėsim vieni su kitais, kad bus bendroji diskusijos tarp kohom ir darbo grupės dėl prieglaušio ir migracijos kohom ir žmogus teisų grupėje mes kalbam apie migrantų teisės ir mes visuomet pabrėžiame, ir tai bus pabrėžta ir tarybos išvadose, kad tarptautinė pabėgėlių teisė, tarptautinė žmogus teisė yra taikoma pabėgėliams ir kad taryba pripažintų e, teisę būti negražintiems Ir tai vėlgi yra iššūkis mums visą laiką ir mes vedinam politiką, e, su partneriais turime užtikrinti, kad darbas rengiant politiką ir programas e, ir kad į juos būtų įtraukta klausimai žmogus teisų E, klausimai. Na, ne visuomet dialogas buvo lengvas, bet vėlgi aš nesakau, kad mes galim parengti lengvus sunkumus. Pavyzdžiui, iššūkiai tokie šalyje kaip Libija, tai yra didžiuliai, bet kaip sakiau, kaip sakė kolegos, tikrai yra integruotas požiūris, kad jie nesimtų kažkokių žingsnių ir kad būtų svarstama žmogus teisų dimensiją. Mes tikrai vis to laiko turime užtikrinti, kad darbas vyks ir žmogus teisė bus gerbiamas. Dėkuoju. Thank you, Chairman. Thank you. Dėkuoju, e, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė O'Brien, už išsamų pranešimą apie prioritetus Aš labai džiaugiuosi tuo, kad jūs minėjote religijos ir tikėjimo laisvę. Tai yra labai svarbu, kad tai būtų viena iš pagrindinių temų, kai kalbame apie žmogus teisų pažeidimus šiandien. Ne visuomet tai būdavo ir aš manau, kad tikrai gera naujiena yra tai, kad jūs norite šią sritį įtraukti į vieną iš pagrindinių sričių, įtraukti į prioritetus. Turiu klausimą dėl fakto, kad krikščionis yra labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje dabar. Žinome, kad padėtis yra labai bloga, labai sunki šioms grupėms, ypač vidurio rytuose. Prieš metus mes parengėme rezoliuciją šiame parlamente, kuri pripažino, kad vyksta žiaurumai ir yra persekiojami krikščionis ir tai yra nuolatinis genocidas. Taigi mano klausimas yra, kiek į tai bus atsižvelgta, rengiant prioritetus ir jūsų darbę. Manau, labai svarbu, kad mes, na, tarsi pamirštume, ne, reikia uh, tiesiog nuolat minėti ir reikalauti, kad saugumo taryba būtų įtraukusi šitą klausimą į savo darbo atvarkę ir pripažinti, kad vyksta persekiojimas ir laikyti jį genocidu. Toks yra mano klausimas. Ką jūs darysite, kad išspręstumėte šitą problemą? Dėkui. Labai ačiū už klausimą. Taip, tai yra klausimas, kuris iškyla diskusijose ir tai verčia mus mąstyti, rengiant mūsų rezoliuciją Ženevoje, e, žvelgiant į šią rezoliuciją, kaip mes rengėme ją per ankstesnius metus, tai mes prisimename savo įsipareigojimą, savo griežtą įsipareigojimą užtikrinti religijų ir mažumų teisės Na, krikščionis, e, krikščionių padėtis atsispindi mūsų gairės, kurios yra patvirtintos ir jos tiesiog yra įsikūnystės mūsų požiūrių universalume. Tai mes neskirstome įvairių religijų arba, arba įvairių e, religinių grupių padėties e, ties skirtingais lygmenimis, nes mm, skirtingos religijos turi skirtingą patirtį. Na, įvairiuose kontekstuose uh, Šiuo metu įvairiuose pasaulio šalyse matome, kad vyksta per, mažumų persekiojimas ir mes žinome apie tos persekiojimus, kuriuos jūs minėjote, tai yra vidurio rytuose ir savo įvadę aš minėjau kad vyksta musulmonų mažumos persekėjimas Birmoje, Mianmare, taip pat Bangladeše vyksta persekėjimas, kuris yra labai e, irgi mums svarbus, taigi mes, na, žiūrime, kad e, tiesiog nesutiktume pirmenybės kažkam, kad e, įvairių e, mažumų kančios būtų sudėliotos ant skirtingų hierarchijos laiptelių. Dėl to mes padarėme išvadą, kad mūsų didžiausias rūpestis yra visų religinių mažumų persekiojimas ir kitų mažumų persekiojimas. Nes mes manome, kad kovos su persekiojimu principas ir e, klausimas, kurį reikėtų spręsti kiekvienu atveju atskirai ir visa, yra visa eilė mechanizmų, kaip tai galime įveikti, tai yra dvišalis dialogas su konkrečia šalimi ir taip toliau. Mes turim visą eilę priemonių, pavyzdžiui, ES, tai yra jungtinių tautų specialusis pasiuntinys ir, kaip suprantu, jis turi savo įgaliojimą ir jis daug dėmesio skiria vidurio rytams ir žiūri, ką patiria įvairios mažumas šiame regione. Taigi mūsų rezoliucijoje, kuri turėtų būti toksai, na, standartinis dalykas ir mes, na, turėtume vengti ir nesukurti kentėjimo hierarchijos. Tai nereiškia, kad mes, na, nepaisome kiek neįmanoma įvairių e, individualių atvejų, bet mes tiesiog norim pasakyti, kad šita rezoliucija nustato balansą ir nustato pusiausvyrą, tai yra atitinka ir tą dokumentą, kuris e, draudžia religijų šmeištą. Ir turi būti atitinkama dimensija tarp šitų rezoliucijų, nes mes žinome, kad yra kiti kontekstai nes, pavyzdžiui, religijos žeminimo rezoliucija gali e, spręsti kitus dalykus, bet, na, aš noriu pasakyti, kad aš dirbu jau šiame, šioje pozicijoje, šiame postėje 18 mėnesių ir e, pastaruoju metu religijų klausimas iškilo daug anksčiau negu seniau, nes tai yra neigiamas dalykas, nes tai, kas vyksta, verčia mus galvoti apie iššūkius, kuriuos patiria įvairios religinės grupės visame pasaulyje ir parengti e, atsakymus, kurie būtų veiksmingiausi. Mes dirbame su piliečių visuomenė šitoje srityje, jie yra nepaprastai aktyvus. Mes dirbame su jais ir mes teikiam jiems paramą ir mokome juos. Manau, kad per ateinančius mėnesius aš detaliau išanalizuosiu šitą klausimą ir tam tikrą prasme tai gali būti susijęs su įvairių geografinių padėčių, mm, geografinio regiono aptarimu, bet na, mes sakėm, visuomet sakėme, kad mes norime ginti religijos laisvę e, konceptinių lygmenių. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Ačiū už atsakymą, labai trumpai reaguosiu. Jūs sakėte, ką jūs sakėte, ar tai reiškia, kad genocido pripažinimas prieš krikščionis ir jezidus Europos parlamente ir taip pat kitose parlamentuose, kaip Britų parlamente, Prancūzijos parlamente, Juknių valstybių parlamente, Australijos parlamente. parlamente Ar tai nereiškia, ką nors, kai jūs kalbate apie šį klausimą? Tai yra faktas, kad vyksta genocidas prieš krikščionis ir prieš jezidus. Kodėl jūs nesugebate to paminėti tokiame tekste kaip jūsų? Aš to nesuprantu, atleiskit. Okay, thank you. Sorry. Dėkoju, galbūt aš nepakankamai aiškiai pasakiau, aš noriu pateikti argumentą, kad mes turim visą eilę priemonių, visą eilę atsakymų individualioms situacijoms ir žinoma, genocidas bet kokiame kontekste yra prioritetas bet kokiame kontekste. Na, aš tiesiog noriu pasakyti, kad konkretu, konkreti rezoliucija, tai yra jungtinių tautų rezoliucija dėl religijos, yra e, mums labai svarbi ir mes e, norime, kad būtų užtikrinta, jog religijos išpažinimas yra universali teisė, kad rezoliucija išlieka, išlaiko e, savo universalumą, bet nekalba apie individualią situaciją, apie individualią padėtį ką įvairios grupės patiria. Na, aš manau, kad mes esam labai atviri įvairioms pastangoms ir negalim pasakyti, kad vienas kontekstas blogesnis už kitą. Ir yra globalus kontekstas, kuris yra labai jautrus ir aš, nežinau, aš tik noriu jūs užtikrinti, kad, kaip minėjau, mes turim visą eilę labai aktyvių gynėjų, tokių, kurie sprendžia šitą klausimą ir mėgina gauti kaip įmanoma daugiau informacijos apie įvairius iššūkius, ar tai būtų vidurio rytai, Jan Figl dirba ten, ar kitose pasaulio vietose. Mes labai esame atviri ir norime daugiau sužinoti apie padėtį ten ir parengti atsakymą. Ultima domanda, prima di lasciarla andare. Dėkoju ir dar vienas klausimas. dokumente ir rezoliucijoje, kurią rengia atinikamas institucijos, ar jūs galvojate, svarstėte mintį, kaip tai galime gyvendinti diplomatiniais kanalais, kokią prieigą mes turime įvairiose šalise. Vienas dalykas yra žmogaus teisės, mes tai labai rimtai žiūrime, o visai kitas dalykas yra valstybių narių praktiniai veiksmai įvairiose šalise. Kokį vaidmenį vaidina ambasadoriai? Šitie elementai turėtų būti ES darbo vietoje dalis. Ar jūs pagalvojate apie tai ir kaip galėtumėte susijęti šios du aspektus? Um, thank you very much. If I understand... Labai ačiū, jeigu teisingai supratau. Tai yra ryšys dvišalis darbas, ambasadų darbas ir žmogus teisų prioritetai. Tai yra, manau, tai yra nuolatinis darbas, nuolatinis veiksmas E, užtikrinant, kad mūsų bišaliai partneriai būtų informuoti ir būtų informuojami, bet taip pat apie daugia šalius ryšius. Na, manau, kad tai iškiausiai iliustruojama, kalbant apie daugia šalius forumus. Tai yra mūsų pasirinkimas sesijoms, dviem savaitėm likus iki žmogus teisų sesijos. Tokiu metu mes vykdome bendrą veiklą ir mes kreipiamės misijų vadovus ir prašome, kad jie apsilankytų užsienio reikalų ministerijose ir paaiškintų, yra, kokie yra prioritetai šitai sesijai ir kad mm, tiesiog pasiektų paramą. Tai yra tiesioginis diplomatinis darbas, tai yra prieš sesijas, bet e, visus metus, jeigu matom, koks yra mūsų veiklos lygis, tai pavyzdžiui, prieš sesiją dėl Vietnamo, sesiją dėl Baltarusijos, tai mūsų darbas ir ES žmogus teisų skyriuje, ir mūsų delegacijos dirba, ir valstybės narės, šalies lygmenių. Mm, taigi šis darbas e, sustiprėja ir tai yra toks, na, tai yra dvišalis judėjimas remdamasi savo patirtimi praeitie, galbūt nebuvo tiek daug žinoma apie daugia šalis formus, jų savo užsienio politikos srityje dirbate su konkrečia, e, konkrečia šalimi. Aš nežinau, ar tai vyksta per pastaruosius metus, bet kaip matau, tai tikrai apie daugišalės formas yra daugiau žinoma ir praeistais metais aš, buvau, aš padavau nacionalinį delegaciją ir aš dirbau su šalimi, kurioje buvo tam tikrų sunkumų. Mm, sunkumai buvo išspręsti ir jis vėliau mm, pas mus, į mus kreipėsi ir jis pasakė, kad žinau, kokia yra padėtis e, žmogus teisų srityje ir galbūt prieš sesiją galėtumėte man teikti pagalbos ir žinotume, kaip mes turėtume bendarbiauti su jungtinėmis tautomis ir, ir, ir panašiai. Tai mano nuomonė tai yra pažanga, tai jau yra veikla, kur delegacijose kolegos matė, kad yra galima susitiekti su jungtinėmis tautomis ir m, tiesiog ieškoti papildomų sprendimų žmogaus teisės srityje šalių, šalies pagrindų. Na, aš tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Ačiū per la sua presenza, per la disponibilità. Ačiū Dėkuoju, kad atvykote pasidalis nuomonėmis. Toliau. Kitas klausimas. Žmogus tas patys Baltarusijoje. Norėčiau padaryti penkių minučių pertrauką, kol atvyks delegacija santykiams su Baltarusija. Penkių minučių pertrauką.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 Bene, grazie. Buongiorno, iniziamo questo scambio di opinioni sull'attuale situazione dei diritti. Taip, perkime prie kito klausimo. Dalinimas nuomonėmis dėl žmogus teisų paties Baltarusijoje. Posėdėje taip pat dalyvaus puikų išklausimų ekspertai. Ačiū pasveikinti su mūsų draugu Bogdanu Zdrojevskiu santykių su Baltarusija grupės pirmininku. Tikiuosi, kad ir toliau taip puikiai bendradarbiausime, kaip ir anksčiau dėliau bendravimą su šia delegacija. Šitas posėdis vyksta praeis metams po užsienio, po to, kai užsienio reikalų taryba priėmė savo išvadas, šimtais metais kuriamis atšaukė praktiškai visas sankcijas Baltarusijai ir žmogaus teisų pažydimų. Ten taip pat buvo aiškiai išsakyta nuomonė, kad ši šalis privalo panaikinti mirties bausmę. Išvadose buvo sakoma, kad Baltarusija imasi aiškių žingsnių siekdama ginti visuotinės žmogaus teisės Ir šie tolesni žingsniai toliau bus esminės svarbos, vertinant tolesnius ES ir Baltarusijos santykius. Taip pat šimtų metų lakrytį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją. Ir parlamentas palaikė šią politiką, bei atkreipdėmėsi kurias sritis, dėl kurių kyla nugastavimų, ypač dėl rinkimų. Taip pat dėl to, kad reikia paleisti politinius e, kalinius. Taip pat kalbam apie mirties bausmę, plėtinę visuomenės padėtį ir tarptautinio finansavimo šaltinius. Šiandieną dalinimasis nuomonėmis turėtų būti matomas kaip situacijos vertinimas. Sausio mėnesį DRO komitetas aptarė Rytas bausmė Baltarusijoje, tai mums labai svarbus klausimas. Šiltais metais įvyko trys egzekucijos ir vis dar yra nemažai kalinių, kurie laukia mirties bausmės. Norėčiau padėkoti FIDH, Tarptautinio žmogaus teisų federacija. Norėčiau padėkoti už tai, kad atsintė ekspertus į Briuselį, kad prisidėjo prie mūsų diskusijų. FIDH stebi situaciją Baltarusijoje Ir nekart esame bendravę su federacijos vicepirmininku Ales Bielecki, kuris yra vienas žinomiausių Baltarusijos politinių kalinių. Tad taip pat reiktų atkreipti dėmesį tai, kad parlamentas nuolat bendrauja su pilietinė visuomenė. Taip pat norėčiau informuoti posėdžio dalyvis, kad posėdyje taip pat galima kalbėti ir klausyti rusų kalba, yra vertimas. O dabar norėčiau pristatyti mūsų diskusijų dalyvius. Pirmiausia, žodį Jums, prašau. Norėčiau padėkoti Jums už bendrą šios dienos susitikimą. Tema, kuri man yra nepaprastai artima, tačiau labiaus pasakyti, kad jinai yra arti. Visų pirma, norėčiau apibriežti situaciją. Situacija ne vien tik tai, kaip, kaip susijęs su mirties bausmės vykdymu, bet yra ir susijęs su kitais elementais, svarbiais elementais, kurie daro įtaką padėčiai Baltarusijoje. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, kad šalia e, manęs yra ponas Haraši, kuris yra labai svarbiu asmeniu vertinant rinkimo procedūrą Baltarusijoje ir prisiminkime e, dvi rinkimų kampanijas, tai yra prezidento rinkimų kampanija ir vėliau vykusi e, rinkimų kampanija renkant atstovus į parlamentą. Nuomonė suformuota, kalbant apie pirmus e, prezidentinius rinkimus, buvo labai, labai tikslios ir labai negatyvės. Visų pirma, atkreipiu dėmesį į tai, kad trūko skaidrumo buvo neįmanoma stebėti balsų skaičiavimo procedūros ir, kas yra labai svarbu, labai buvo ribotos teisės visoms organizacijoms, kurios norėjo pasyviai arba aktyviai dalyvauti parlamento rinkimuose ir taip pat prezidento rinkimuose. Baltarusijos pusė du kartus pabrėžė po prezidento rinkimų, kad jie laikosi, gerbė šitų, e, šitų išvadų, tačiau nėra pasirengusios įgyvendinti jas labai greitai, nes reikia keisti teisę ir konstituciją. Ir dėl to teisinosi, kad rinkimai į į, į parlamentą nevyko pagal reikalavimus. Tačiau norėčiau pabrėžti vieną esminį dalyką. Jau praėjusiais metais pavasarį e, kovo mėnesį, ateinačiais metais kovo mėnesį bus rink, savivaldos rinkimai ir tai labai bus svarbus įvykis. Pažiūrėsime, kaip bus gerbiamas piliečių teisės ir NVO ir taip pat, kai bus gerbiami tie asmenys, kurie norėtų užsimti politiniais klausimais ir e, čia yra labai jautrus e, ligmuo, nes yra savivaldos e, ligmuo. Antras svarbus klausimas. Aš visą laiką mėginu į Baltarusiją žiūrėti labai teisingai. Ir iš vienos pusės mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad Baltarusijoje E, dabar nėra politinių kalinių. Turime kaip įdėmėsi į tai, kad vienose ir kitose rinkimuose buvo apie 400 stebėtojų, kurie galėjo stebėti rinkimų kampaniją ir taip pat balsavimo procesą. Bet kaip sakiau, e, tai to nepakanka. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dabar Baltarusijos parlamente yra dvi moteris, kurios atstovauja poziciją iš politinės partijos ir iš baltarusių kalbos draugijos. Čia suprantame, kad čia Briuselio parlamente, kad tai nėra demokratinių rinkimų E, išdava, bet tai yra administracinis sprendimas. Tačiau šis sprendimas buvo priimtas ir yra dvi atstovės Baltarusijos parlamente. Norėčiau kreipti dėmesį taip pat į tai, kad e, e, šita kritika opozicijai yra mažesnė, tačiau yra nedideli trūkdymai, yra finansiniai trūkdymai ir jie jų yra labai daug. O dabar norėčiau perėti prie mirties brusmės, Aš norėčiau pasveikinti ponę Kavaliovą. Dėkoju, kad jūs atvykote ir priminsiu, kad jie atstovauja, būtent geriausiai atstovauja ir žino e, šiandien mūsų dominačią problematiką ji yra motina asmens, kuris yra nuteistas mirties bausme 2012 metais. Ir ji tikrai turi labai stiprus įgaliojimus, moralinį įgaliojimą, siekia kovoti su mirties bausmės vykdymu Baltarusijoje. Ir du svarbus dalykai šios, kalbant apie šitą problematiką, prezidentas Lukašenka turi visuomenė sutiekta mandatą ir galės ir teigia, kad dauguma didžioji visuomenės dalis reikalauja mirties bausmės, o jis tiesiog pritarė ir klauso visuomenės balso. Ir tokia padėtis yra labai e, sunki, mes sunkiai galime priimti, tačiau prezidentas Lukašenka turi kitą argumentą. Argumentą, Tai, tai yra už ES ribų, tai yra jungtinės valstijos. Tai prieš porą dienų jisai kalbėjo, kad jeigu jau jungtinėse valstijose vykdoma mirties bausmė, tai kodėl Europos valstybės demokratinės vakarų demokratinės valstybės reikalauja iš, to, iš jo tai, kad jis nusileistų ir jisai teigia, kad galima būtų surenkti kitą referendumą ir išklausyti e, piliečių, kurie nepakeitė nuomonės. Na, viename iš susitikimų priminiau e, dramatiškas žudynės Utojos saloje visi prisimename, ką padarė Breivikas ir suprantame, kad jeigu tuo metu valstybės piliečių būtų užklausta, kad ar daryti, ar reikia Breivikui mirties bausmės, tai visi turbūt būtų pasakę, kad taip reikia mirties bausmės, negalima žudyti vaikų. Tačiau šiuo atveju valstybė prisimė atsakingesnį požiūrį ir E, parlamentas reikalauja memorandumo dėl e, ties bausmės vykdymo iš Baltarusijos ir Baltarusija yra paskutinė e, valstybė, kuri tokią bausmę dar naudoja. Aš nepateiksiu Jums labai tikslių ir išsamių duomenų, kadangi šio susitikimo svečiai puikiai žino, kiek mirties bausmė yra įvykdyta, žinote, kad yra visai asmenų lauk kenčių mirties bausmės vykdymo. Taigi jų žinome, kokios yra aplinkybės ir jūs taip pat žinote, kad dabar Baltarusija yra blogesnėje ekonominėje padėtyje, nes e, ji taip pat nori kontaktuoti su Europos parlamentu, laukia visos e, finansinės pagalbos ir manome, kad e, dabar dėrybose, kurios dabar vyksta, bus galimybių pakeisti, na gal neradikaliai padėti Baltarusijoje, tačiau bet jų akivaizdžių pakeitimų mes laukiame. Ir visi asmenys, kurie dirba šitoje srityje, diskutuoja Baltarusijos klausimais, na jeigu nebūsim optimistais, bent jau nebūkim pesimistais. Tai mes stengsime daryti spaudimą, kad padėtis Baltarusijoje, kalbant apie pagarbą piliečiams, piliečių teisėms ir žiniasklaidai, kad, kad šitos teisės būtų labiau gerbiamas. Dėkuoju. Grazie, Bogman. Grazie. Labai ačiū. Taigi, pirmiausia sveikinu ponas, pona Miklos Harašti, jungtinių tautų specialiai e, pranešėja apie žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje. Šį darbą jis dirba nuo 2012 metų ir ponė Ponas Harašti, e, mūsų svečias buvo jau 2015 metais, visi turbūt prisimenate, koks jis yra kuklus ir kaip nuoširdžiai jis vertina padėtį valstybėje. Todėl bus labai įdomu išgirsti, ką jūs dabar sakote savo glaustoje ataskaitoje apie padėtį Baltarusijoje šiandien. Ačiū, dėkui, kad pasikvietėt mus visus čia, ponė Parnsieri. Ačiū už tai, kad e, padėtį žmogaus teisų Baltarusijoje išlaikote savo dėmesio centre. Kaip ponas Zajevskai ką tik sakė, didelė dalimi padėtis nepasikeitė. Todėl šio parlamento dėmesys šiai problemai taip pat nepasikeitė didelė dalimi, nepaisant to, kad tuo pat metu greta nesikeičiančio žmogaus teisų padėties ženkliai geopolitinė padėtis keičiasi. Ir e, prasidėjo e, pasipriešinimas establishmentui, įskaitant ir jūsų parlamento, jūsų vadovų drąsą pripažinti Baltarusijos parlamentą kaip parlamentą. Ilgą laiką taip nebuvo. Ir dviejų opozicijos kandidatų išrinkimas į parlamentą yra naujas dalykas, nes e, daugiau negu du dešimtmečius e, Baltarusijos parlamentas buvo vienintelis Europoje, e, kuriame nebuvo opozicijos. Ir dabar tas naujų opozicijos narių atsiradimas suteikia tam tikros vilties. Tai yra pozityvus ženklas. kuris uh, suteikia šiek tiek e, vilties lyginant su bendra žmogaus teisų patėtimi. E, kalbant apie bendrą žmogaus teisų patirtį Baltarusijoje, mano kolega kalbėjo apie balsavimo, rinkimų teisės problemas, apie periodiškai kabutėse laisvų rinkimų organizavimą, kaip kad organizuojama visuotinėje deklaracijoje žmogaus teisų. Galime sakyti, kad Baltarusija žiniasklaidos laisvės požiūrių išlieka vienintelė, kurioje nėra privataus transliuotojo. Bent jau visos valstybės masto privataus transliuotojo nėra. Taip pat Baltarusija yra vienintelė valstybė, kurioje 80 procentų ekonomika yra um, komandinė, valdoma. 80 e, procentų ūkio priklauso toliau valstybei ir didelė dalimi ją tą nusavybę valdo prezidentas. Tai turi labai rimtų padarinių darbuotojų teisėms, profesinių sąjungų teisėms, socialinėms teisėms. Dar vienas dalykas, kuris turėtų labai rūpėti ypač jūsų žmogaus teisų delegacijai, e, padėtis dėl teisės į gyvybę nesikeičia. Aš manau, kad Baltarusijos prezidentas ir vyriausybė turėjo daugiau negu pakankamai laiko ir daugybę galimybių pakeisti šios valstybės e, padėtį. Ši valstybė yra vienintelė, kurioje valstybė pagal įstatymą žudo žmonės. Ir jie e, sako, kad tai yra daroma vadinamųjų teismų sprendimų pagrindų. Tai yra labai glaudžiai susijęs su faktu, kad e, teismų padėtis yra unikali. Baltarusija yra vienintelė valstybė Europoje, kurioje prezidentas ir skiria, ir atleidžia teisėjus ir prokurorus. Asmeniškai jis tą daro. Net formaliai E, teismai yra priklausomi visiškai nuo prezidento. Advokatai irgi didelė dalimi yra valstybės rankose, žinant, kad jie yra pavaldus Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministerija turi visišką teisę atleisti žmonės iš advokato asociacijos. Todėl mano kolegos jums papasakos apie tai, kaip greta teisės į gyvybę paminimo Baltarusijoje, vienintelėje tokioje šal, išlikusioje šalyje Europoje, yra išvengiama teisės viršenybės dominavimo vykdant mirties bausmes. Keletas statistinių faktų. Šimtai žmonių, šimtai žmonių pastaraisiais dešimt, pastaruoju dešimtmečiu buvo e, nužudyti, jiems buvo vykdyta mirties bausmė. Sklando gandai, kad vieną kartą prezidentas kažkam suteikė malonę, bet niekas nežino, koks tas atvejis buvo. Pagal konstituciją prezidentas turi teisę pakeisti uh, bausmę, atleisti nusikaltelį nuo bausmės, pakeisti mirties bausmę įkalinimu iki gyvenimo galo, e, suteikti malonę, suteikti praktinį moratoriumą, teisinį moratoriumą. Pradėti tei, e, keisti įstatymus e, pagal konstituciją tik prezidentas turi teisę inicijuoti įstatymus ir jo pakeitimus. Pagal konstituciją Baltarusijos parlamentas neturi tokios teisės. Taigi, esmė yra ta, kad e, vien praeisiais metais trys ar keturi žmonės buvo e, nubausti mirties bausmė ir mirties bausmė buvo įvykdyta. Sausio mėnesį pirmą kartą buvo tai padaryta, o gruodžio mėnesį Minske vyko konferencija kurioje buvo kalbama apie galimybės panaikinti mirties bausmę ir e, buvo aptariama mirties bausmės nebuvimo praktika kitose Europos dalise. Ir per šią konferenciją išaiškėjo, kad dar trys, trims žmonėms buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai, aišku, buvo daromas laptai. Po to laiko dar du kartus buvo įvykdyta mirties bausmė, vienas žmogus jau laukė mirties bausmės įvykdinimo, o antras žmogus dabar jau yra antrajame teisingumo lygmenyje. Čia ir baigsiu, kaip visada. Norėčiau, kad jūs paremtumėt jungtinio tautų mandatą ir paragintumėt Baltarusiją bendradarbiauti pagal tą mandatą. Aš manau, kad e, tai būtų žingsnis į priekį. Baltarusija turi tiek daug simbolinių galimybių pademonstruoti, kad ji bendradarbiauja žmogaus teisų srityje su tarptautinė bendruomenė. Mirties bausmės problema suteiktų puikią galimybę pademonstruoti, kaip ji konkrečiai yra pasirengusi bendradarbiauti su Europa. Nes ši etinė, filosofinė Europos ypatybė e, turėtų, būt, turėtų priklausyti ir Baltarusijai. Taip pat aš manau, kad jūs galėtumėt paraginti Baltarusiją, kaip ponas Drojev sakė, jis vadovavo parlamento delegacijai, pionieriškai delegacijai. Be to jis pats e, Baltarusijos parlamento atitinkamą delegaciją uh, atvedė į Lenkijos parlamentą. ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos konferencija šiais metais įvyks Minske. Ir tą konferenciją palaimino parlamentas, kuriame dabar jau yra du opozicijos nariai. Taigi Europa, aš manau, mums suteikia daug vilties ir manau, kad atėjo pats laikas Baltarusijai atsilyginti bandymais iš tiesų pagerinti žmogaus teisų padėtį. Ne, neapsiribuojant tik tai e, politinių kalinių ilgalaikio įkalinimo sumažinimu. 15 metais toks buvo priimtas sprendimas. Mes turėtumėm suprasti, kad dabar žmonės nebeturėtų būti, nebėra, tiksliau jau, baudžiami fizinėmis sulaikymo bausmėmis už dalyvavimą gatvės manifestacijose. Dabar tik administracinės baudos yra taikomos. Tai yra geras žingsnis. Praėjusiais metais šešis kartus daugiau negu ankstesniais metais buvo pradėti tokie administraciniai tyrimai. Ir matėm, kad baudos buvo, net, kad bausmės nesusidėjo tik iš baudų, dažnai buvo konfiskuojamas turtas. Uh, Taigi, mano akimis padėtis dėl to niekiek nepagerėjo, jų tik tai pablogėjo. Bet ne vis, bendrai, taip negalėtume pasakyti, bendrai patys išlieka tokia pati išskyrus tai, kad mirties bausmių vykdymo atveju yra daugiau. To ir baigsiu ir aš labai dėkuoju dar kartą už tai, kad tokio aukšto lygio žmogaus teisų gynėjų delegaciją čia pasikvietėt. E, labai ačiū. Dėkoju. Toliau aš pasveikyti su ponio Libov Kavalieva. Ji yra aktyvi koalicijos žmogaus teisų gynėjai prieš mirties bausmę Baltarusijoje narė. Po sprogimo Minsko metro 11 metų balandį jos sunus buvo apkaltintas, kad bendarbiavo su teroristais ir Lapkričio mėnesį 11 metų buvo nu, nuteistas mirties bausme. Teismas buvo skubotas ir teismas nevyko tinkamai. 12 metų kovą įvyko egzekucija. Tuo metu Junktinių tautų žmogaus teisų komitetas vis dar rengia savo, savo pranešimą šiuo klausimu. Ir vėliau, lapčio mėnesį, komitetas pripažino, kad teismas nebuvo teisingas ir kad buvo pažeista jo tos mets teisė į teisingą teismą. Taip pat, žinoma, pažeista ir teisė į gyvybę. Pane Kovaleva dirba šis rytyje, didina visuomenės formatumą Baltarusijoje ir siekia paskatinti mirties basmės uždraudimą Baltarusijoje. Pane Kovalio paprašė leisti parodyti nuotraukas. Nuotraukose matysite moteris, kurios neteko savo vaikų, nes jiems buvo, jie buvo atliktas mirties bausmės. Na, manau, tai tikrai gerai nu, parodys, kokia yra situacija. Prašau. Aš E, esu mama sunaus, kuris pateko į baisų nusikaltimą, o pats jis nebuvo su juo niekaip susijęs, bet iš tiesų jis pats buvo už tai nubaustas. Aš e, pasakosiu, kad kai vyko tyrimas ir kai vyko teismo procesas, e, aš patyriau labai keistą Baltarusijos visuomenės požiūrį į mirties bausmę. Mūsų visuomenė palaikė mus ir labai didelis žmonių uh, procentas buvo už tai, kad mirties bausmė būtų panaikinta. Teisme taip pat dalyvavo nukentėjusieji Minsko metro ir per visą teismą jie palaikė ne tik mane, bet ir mano sūnų. Galiu pasakyti, kad visuomenė nesustaikė su tuo faktu, kad teisiamųjų suolė buvo tie, kurie įvykdė tą baisų nusikaltimą. Tačiau nepaisant viso to, Lukašenka prieėmė sprendimą sušaudyti. Mums nebuvo suteikta jokių galimybių peržiūrėti šią bylą. Mūsų byla buvo iš naujo nagrinėta paskutinės instancijos teisme ir kaip tik tuo metu, kai advokatai su kaltinamaisiais uh, tyrinėjo bylą, buvo e, įvykdyta mirties bausmė kaltinamiesiems. Ir tada mes nusprendėm kreiptis į žmogaus teisų komitetą. Tai buvo vienintelė galimybė mums įrodyti, kad tie vaikai yra nekalti. Ir žmogaus teisų komitetas palaikė mūsų skundą beveik visais atvejais. Pirmiausia, komitetas pripažino, kad E, buvo e, teisė į gyvybę pažeista. Mano sunaus teisė į gyvybę. Todėl viskas, kas atsitiko man, mano šeimai, negali likti net lyginta, visuomenė turi išgirsti apie tai. Valstybėje, kurioje nėra teisingumo valstybėje, kurioje vieno žmogaus sprendimais yra nulemiamas žmonių likimas. Mes žinome, kad parodymai yra išgaunami prievarta kankinimais, kaltinamieji yra patiria didelį spaudimą. Todėl aš manau, kad toks baisus uh, tokia bausi, uh, bausmė, kaip mirties bausmė, turėtų neegzistuoti. Grazie. Io credo di comprendere bene il suo stato di angoscia e anche la. Ačiū. Visiškai aišku, iš jūsų pasisakymo, kiek daug jūs išgyvenote. Be to, tai, ką jūs pasakėte, labai didelė dalimi atitinka mūsų pastangas e, pasmerkti mirties bausmį Baltarusijoje. O dabar aš norėčiau suteikti žodį Andrei Palūdai, kuris yra teisėjas ir e, žmogaus teisų aktyvistas jau daug metų. Jis e, Baltarusijoje nuo 2010 metų kovoja su žmogaus teisų tvirtinimu ir mirties bausmės panaikinimu. E, šis ponas pateikė nemokamą žiūrinę pagalbą e, nuteistųjų, nusteisiesiems ir jų šeimoms. Jungtinių tautų rėmose jis dirba, dabar jis pristatys Baltarusijos teisinę padėtį, apibendrins ją. Thank you. Добрый день, дамы и господа. Labai diena, gerbėmieji, labai ačiū Jums uždėmesi. Tai yra labai sudėtinga tema, mirties bausmės tema, kuri, kaip Jūs jau girdėjote, e, kaip sakė mano kolegos, e, vis dar egzistuoja Europos žemynė ir ji vis dar yra mano e, šalyje Baltarusijoje labai gaila, Baltarusija yra paskutinė šalis, kurioje išliko toks bausmės būdas, kuris yra įgyvendinamas praktiškai. Ir dėl to verta pasakyti, kad mirties bausmė mūsų šalyje, ji yra, na, visų pirma, e, jai taikoma e, apsauga, yra staptumas e, ir skaičius asmenų, kuriems įvykdyta mirties bausmė neaišku, neaiškus, nes yra įslaptinti duomenys kai žmogus yra nuteistamas mirties bausme ir baigėsi praeina apeliacinė procedūra, skundo procedūra, jis laukia mirties bausmės vykdymo ir jis nežino, kai, kada šitas sprendimas bus įvykdytas. Tas mo gali laukti kai kuriais atvejais porą trejata mėnesių, o kartais laukia ir metus, žmogus laukia ir visą tą laiką, kaip e, ir jo giminaičiai, jo šeima laukia, nes niekas nežino, kada tą asmenį nuves ir kada bus vykdym, vykdoma mirties bausmė, kuri vykdoma mūsų, mūsų sostinėje Minske, Valdavskio gatvėje yra speciali patalpa, kuri vadinasi mirties koridoriumi ir šitame mirties koridoriuje vykdomi sprendimai mirties bausme. Ir, aišku, yra profesionalus būdeliai, tai žmonės, kurie gyvena tarp mūsų ir šitie žmonės, kurių profesija yra būtent mirties bausmės vykdymas. Jeigu kalbėsime apie slaptumą, apie įslaptinimą, tai ne tai, kad trūksta kažkokių statistinių domenų, bet įslaptinta yra ir tai, kad um, asmenų kūnai, kuriems vykdyta mirties bausmė, e, giminėms jų šeimai neatiduodami ir šeima negali palaidoti e, savo, savo artimųjų pagal šeimos tradicijas. Ir žmogus teisų komitetas pripažino, kad tai yra nežmoniškas elgesys, nešmoniškas požiūris į giminės ir šeimas tų žmonių, kurie yra nubausti mirties bausme. Mūsų šalyje egzistuoja alternatyva, mirties bausmės alternatyva, tai yra įkalinimas iki gyvos galvos ir taip pat mūsų šalyje yra galimybė, yra tokia galimybė ir prezidentas turi gali suteikti suteikti malonę mirties bausmenų teistam asmeniui ir mm, sustabdyti ir pakeisti sušaudimą įkaldinimu iki gyvos galvos. Bet pagal mūsų turimą informaciją mm, tik tai vienu atveju, tik tai vienas žmogus iš 400 žmonių mm, gavo tokia malonė ir tokia procedūra buvo panaudota ir tik tai vienu atveju e, mirties bausmė buvo patikta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. Žinoma, kampanija prieš mirties bausmę, kurią mes vykdome e, ir mes giname e, mirties pusnės panaikinimo idėją. Mūsų kampanija yra dviem kryptimis. Viena iš tokių krypčių yra informacinė kryptis, nes mums labai svarbu dirbti ir keisti mūsų piliečių nuomonę e, šviesti, nes nepaisant to, kad pas mus yra rezonansinės bylos, kuriuo atveju e, vykdomas mirties būsmės, bet labai dažnai regionuose dirbame, nes žmonės, ne visi žmonės gali pasakyti, kad pas mus yra mirties bausmė ir tokiu atveju būna. Ir toks darbas yra vykdomas ir e, prie įėjimo pamatysite e, atskirą ataskaitą Tai yra visna organizacija, kuri kovoja prieš mirties bausmę ir taip pat tarptautinė žmogus teisų organizacija. Ir tame dokumente yra paskutiniai naujausi duomenys, naujausia informacija apie tai, kaip, kokia yra padėtis mūsų šalyje. Ir kaip jau buvo šiandien pasakyta, mes e, teikiame teisinę pagalbą asmenims ir šeimoms asmenų, e, kurių kur, kur, asmenims, kurie yra nubausti mirties būsme. Ir mes tai darome tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. Tarptautiniu lygmeniu turim galimybę įvairius e, vietose mes kreipiamės į JPO žmogus teisų e, komitetą ir šiandien iki šiol jau šešis kartus kreipiamės į žmogus teisų komitetą juos pateikė mūsų, mūsų, mūsų grupė ir tie kreipimais yra išnagrinėti. Labai svarbu, kad buvo ginama teisė į gyvybę. Pirmą kartą, pirmas atvejs, kai buvo pažįsta teisė į gyvybę ir tai žmogus teisė pripažino Vladislavo Kovaliovo atveju, kurio mama yra su mumis dalyvauja šiame klausime. Tai labai svarbi procedūra mums, kryptis į JTO žmogus teisų komitetą ir dabar yra svarstami mm, trys skundai, trys kreipimaisi. Čia labai svarbu ne vien tik tai e, dėl to, kad yra peržiūrėmi skundai ir mes, na, tam tikrų būdų stengiamės paveikti padėti žmogus tai susitie mirties bausmės įvykdymo srityje, bet svarbu ir tai, kad ši procedūra kreiptis į žmogus teisų komitetą, ji yra apibriešta mm, ypatingai ir komitetas kreipėsi į Respublikos valdžią, prašydamas, kad būtų sustabdyta mirties bausmės vykdymas. Tačiau labai labai gaila, labai apgailestaujame, nie karto per visą šią istoriją po dešimties atvejų nebuvo išgirstas į tai žmogus teisų komiteto balsas mūsų vyriausybė jį ignoruoja, nepaisant prašymų žmonės, kurie yra nuteisti mirties bausmė, yra sušaudomi. Būtent paskutinį kartą, lapkričio mėnesį, per vieną naktį buvo sušaudyti trys asmenys ir iš šitų trijų asmenų dviejų atvejų buvo kreipimtas į žmogus teisų komitetą ir buvo prašymas, vyriausybė buvo prašoma nevykdyti, žmog, nevykdyti nutarimo ir nevykdyti mirties bausmės, bet mirties bausmė buvo įvykdyta. Šiuo metu mirties koridoriuje, taip vadinamame, yra du asmenys, kurie laukia mirties bausmė kol jie laukia mirties bausmės įvykdymo, nes procedūra yra, visos procedūros jau baigtos, visi procesai baigiami ir mes tengiamės nacionalinių lygmenių spręsti įvairias bylas įvairiais klausimais, kurie, kuriuo atveju galėtų perspektyvoje būtų vykdyta mirties bausmė, bet labai gaila e, ateityje dar bus įvykdyta keletas e, mirties būsnimų. Tai ko gero tiek ir aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Grazie. Grazie davvero. Labai ačiū. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtas Valensin Stefanovič, žmogaus teisų centro Visna ekspertas. Centras Visna veikė Baltarusijoje, buvo įsteigta 20 metais. Tuo metu vyko didžiuliai protestai, kur organizavo opoziciją. Viesna bendrauja su tomis partneriais, bendrauja su FIDH. Ir ne pirmą kartą mm, Šio centro atstovai dalyvauja mūsų posėdžiuose. Šis centras, kaip ir kiti panašus centrai, negali oficialiai veikti Baltarusijoje. Įvairiais atvejais jiems trukdoma, blokuojama į veiklą. Jie, jie baudžiami, uždedamos baudos, kitos finansinės akcijos. Panas Alės Beliacki buvo įkalintas, kitas centro atstovas. Pane Stefanovič, dėkuoju, kad atvykote į posėdį ir papasakote apie situaciją. Nebijoju, kad jūsų centras ir toliau atliks savo naudingą funkciją. Labai ačiū ir žodis jums. Добрый день, большое спасибо за возможность выступить сегодня. И... Labą dieną, ačiū už galimybę šiandien pasisakyti. Pratesiu kolegas, kalbėjome apie mirties bausmės problemą. Norėčiau pabrėžti, kad ši problema E, yra turbūt rimčiausia žmogaus teisų atžvilgių Baltarusijoje ir ji reikalauja rimto susirūpinimo ne tik Baltarusijos teisės saugos institucijose, bet ir tarptautinėje arenoje. Kalbant apie mirties bausmę, reikėtų pažymėti, kad ji yra tarybinis paveldas Baltarusijai. Kaip žinote, Sovietų sąjungoje mirties bausmė buvo vykdoma gana aktyviai skirtingais e, e, laikotarpiais, taip pat ir dėl politinių priežasčių, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie Stalino represijų etapą. E, vėliau, atgavusi nepriklausomybę, Baltarusija mirties bausmę išlaikė ir iki šios dienos jį tebėra taikoma. Baltarusijos spaudžiamajame kodekste yra numatyta 12 atvejų, 12 straipsnių numato tokią bausmę kaip mirties bausmė. Ir dar dviejų nusikaltimų rūšis E, gali būti, pritaikyt, e, gali būti baudžiamas mirties bausme karo atveju. E, mes suprantame, kad kalbama apie nusikaltimus prieš vyriausybę, prieš valstybę, prieš žmogaus asmenį, prieš sveikatą. Visos tos, visi tie nusikaltimai yra susijęs su žmogaus gyvybės atėmimu. Tačiau e, suprantame, kad e, E, mirties bausmė yra numatyta ir tokiais atvejais kaip uh, užmušimas sunkintomis aplinkybėmis. Uh, Kovaliovo atveju taip atsitiko. Terorizmo straipsnis tada buvo nu, pasitelktas ir mirties bausmė buvo nustatyta. E, nuo 1999 metų kiekvienais metais Baltarusijoje nuo 30 iki 40 atvejų mirties bausmė yra įvykdoma. Po 1999 metų yra pastebima bendra uh, mažėjimo tendencija. Dabar jau kalbam apie 2-6 atvejus per metus. 2012 metai buvo vieninteliai, kai nebuvo vykdytas nei vienas mirties uh, nuosprendis. Ir dabar matome, kad mirties bausmė yra taikoma vyrams vyresniems negu 18 metams, metų ir ne vyresniems negu 65 metų. Kalbant apie procedūras. Procedūros nepasikeitė nuo sovietinių laikų. Mirties bausmė nėra vykdoma viešai, įvykdymo apie vietą ir laiką nepranešama, e, nubaustųjų kūnai neišduodami e, šeimoms ir giminėms, jų palaidojimo vieta nenurodoma. E, giminaičiams yra pranešama, kad bausmė įvykdyta, išduodamas mirties liudijimas ir jie daugiau savo giminaičio nebemato. Palaidojimo vietos taip pat jie negali žinoti. Dar, kai kalbam apie mirties bausmę, tai verta paminėti visuomenės nuomonę. Referendume apie tai buvo kalbama e, šiandienos e, valdžia. Visą laiką sako, kad visuomenė palaiko mirties bausmę, todėl jos atšaukti yra neįmanoma, nes e, liaudis pasisakė už mirties bausmės išlaikymą per referendumą, kuris įvyko 1996 metais. Reikėtų prisiminti, kad 1996 metais iš tiesų vyko referendumas. Jis vyko e, susipriešinus prezidentui ir parlamentui. Tada buvo kalbama apie Baltarusijos konstitucijos pakeitimą. Mm parlamento įgaliojimų perpaskirstimą ir vienas iš klausimų buvo susijęs su mirties bausme. Reikėjo pasakyti, ar palaikote mirties bausmę ar ne. Ir tiesą sakant, e, buvo įvestas neprivalomas klausimas ir aišku, didelė dalis gyventojų pasisakė už tai, kad mirties bausmė būtų išlaikyta. Bet prisiminkime, kad 96 metais nebuvo tokios alternatyvios bausmės kaip įkalinimas iki gyvos galvos. Tai atsirado žymiai vėliau. Ir būtent tos alternatyvios bausmės atsiradimas sumažino mirties e, bausmių skaičių Baltarusijoje po 1999 metų. Mes savo ruoštų manome, kad e, tam, kad mirties bausmės moratoriumas būtų įvestas arba kad ji būtų visiškai panaikinta, referendumo nereikia. Taip pat prisiminkime, kad Baltarusijos konstitucija numato, kad mirties bausmė yra laikina uh, sakoma, kad mirties bausmė yra taikoma tol, kol nebus ji kuo nors pakeista. Konstitucija yra numatyta tokia galimybė. Taigi, jeigu mirties bausmė bus pakeista kita nuobauda, konstitucija nebus pažeista, taigi juridinių požiūrių referendumo nereikia. Ir tai gali būti padaryta Tai, tai, taip yra nuspręsta 94 metais Konstitucinio teismo sprendimu. Tada e, buvo pasakyta, kad mirties bausmės moratoriumą gali įveikti, į, įvesti prezidentas arba parlamentas e, patvirtinęs atitinkamą įstatymą. Todėl mes manome, kad mūsų administracija turi pademonstruoti politinę valią ir įvesti mirties bausmį moratoriumą, atsisakant savo piliečių žudimo Mes manome, kad mirties bausmės moratoriumas arba panaikinimas bus labai rimtas žingsnis link uh, Baltarusijos visuomenės humanizavimo. Bendrai, kalbant apie padėtį Baltarusijoje, reikia pasakyti, kad jokių sisteminių pokyčių e, žmogaus teisų padėties gerėjimui neįvyko, Pilietinės politinės teisės išlieka labai ribotos. E, visų pirma, statymų leidybos lygmenių. Todėl mes raginame, kad mūsų valdžia imtųsi ryštingų žingsnių ir pakeistų žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje. Ir jeigu milties bausmiai būtų paskeltas moratoriumas, tai būtų pirmas žingsnis. Ačiū. Gracija. Ora, Ačiū, dėkoju. Dabar sutiksiu žodį nariams. Beje, norėčiau pasakyti, kad mes informavome ir Baltarusijos ambasadą apie šitą diskusiją, tačiau niekas, jie, jie neparodė stumėjimo ir netvyko. Gut, pirmas kalbėtas, prašau. Labai ačiū. Na, turiu pasakyti, kad šiandien, kas buvo pasakyta pradžioje ir ką kalbėjo ponas Trajevski, su kuriuo aš susipažinau ir jau seniai, tai puikiai apibrėžia dabartinę padėtį Baltarusijoje. Taigi, delegacija ryšiams su Baltarusija tikrai labai gerai žino, kokia yra vidinė padėtis. Tai, kas yra labai būdinga, tai yra tai, kad mm, dėja buvo labai ilgi bandymai, bandymai sustabdyti mirties bausmės vykdymą apie tai jūs kalbėjote ir svečiai kalbėjo, šiandieninio klausimo svečiai kalbėjo apie tai, kad nepasiekime jokios sėkmės. Ir pastaruoju metu, nežinau ar gerai išgirdau, bet oficialiuose komunikatuose pasirodo, na, kažkokia nauja gaida, kad šiuo klausimu yra įmanomi kažkokie po, pokyčiai, oficialios padėties pokyčiai, aš nežinau, ar jūs galėtumėte tai patvirtinti, bet iš kitos pusės žinome tuos du dramatiškus sprendimus, kurie, nuosprendžius, kurie buvo įvykdyti ir apie kuriuos kalbėjo e, gerbiama viešne, mama iš vienų nu, e, nuteistųjų. Tai yra labai traumuojanti padėtis visoms e, šeimoms, kai jie, jos nežino, kur yra kūnas, kur palaidoti tie asmenys, kuriems buvo įvykdyta mirties bausmė. Ir e, tai, ką jūs kalbėjote, tai yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, tai yra teisė žinoti, teisė gauti informaciją apie savo artimuosius. Man atrodo, kad e, taip pat kalbam ir apie kol kas nepalaužiama situacija, kalbant apie bendradarbiavimą Euronest. Formaliai Baltarusija yra tarptų šalių, viena iš tų šalių, kurios yra kviečiamos bendradarbiauti su Euronest. Čia neturim praktiško, praktinio bendradarbiavimo. Uh, E, su valdžios institucijomis, su, su jų aukštesniais parlamentarumais ir taip pat kiek tai yra susijęs su rinkimų procesu. Ir kol nebus pripažinti, kokie yra kriterijai, kaip turėtų vykti rinkimų kampanija ir labai sunku juos stebėti ir Europos parlamentui irgi yra mm, sunku, sunkus dialogas ir nes rėmose vis dėlto yra įmanomas. Bet atrodo, kad šitie, bet iki 18 metų reikia manyti, kad, kad mes kažką padary, įvykdysim ir kad 18 metai bus tam tikra viltis. Mes siejame viltis su tuo, kad bus galima dalyvauti Baltarusijos procesuose Euronės pagalba. Aš manau, kad labai įdomu tai, ką sakė ponas Paliuda. Tai yra kiekvieno nuostendžio atveju yra kreipiamasi į tarptautinės organizacijas, į JTO. Ir tai yra įvairūs formai, kur galima, į kurios galima kreiptis tokiu atveju ir mm, nurodyti, parodyti, kokia yra padėtis. Taigi gali būti taip, kad, kaip čia pasakius, na, jie gali padėti pakeisti valdžios požiūrį Minske ir priversti juos apmastyti ir svarstyti moratoriumo įvedimą mirties bus nesigdyme. Žinoma, reikia daryti išvadą iš tos sunkios padėties, kad buvo referendumas, aš atsimenu, Lenkijos delegacijos narys ir jau tuomet atrodė, kad tuo metu buvom labai arti, kad Baltarusija galės tapti ne vien tik tai stebėtoje, bet ir pilna teisė nare Europos taryboje, bet E, sąlyga buvo sustabdyti mirties bausmės vykdymą, tačiau nepavyko to padaryti ir po referendumo, po visų pokėčių niekas nepasikeitė. Taigi aš manau, kad dabar galime atverti naujus bendradarbiavimo kanalus ir su mūsų, na, ir, ir su, su Euronės, Euronės pagalba galime daryti poveikį ir pasiekti tai, ko tikisi, ko laukia Baltarusijos visuomenė, nes gyvybė yra neįkainojama ir niekas neturi teisės gyvybę atimti, netgi e, teisės vardu kuri yra nusistovėjusi tam tikroje valstybėje. Tai yra elementarus dalykas, tai yra žmogaus orumas ir manau, kad mes neturim sustoti ir tęsti pastangas reikalauti, kad žmogus gyvybė būtų gerbiama. Dėkuoju. Grazie. Onorevole Auštrevičius. Dėkuoju, ponas Štepčius. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu su svečiais iš Baltarusijos. Sveiki atvykę į šios klausimus. Na, dabar kalbame apie tokią šalį, kuris mes yra kaip tik pusiaukelėje tarp Berlyno ir Maskvos. Ir tai nėra šalis kur nors saloje, ar nėra šalis kur nors džiunglėse, ar nėra tokia šalis, kur neturėtų civilizacijos konteksto. Vis tik ši šalis yra unikali ir jie teikia tinkamai suprasti. Tik mus pačiu pat pradžių. Baltarusija yra nelabinga šalis, nes turi Lukašenką. Lukašenka yra tokia labai ypatinga, na negaliu sakyti, kad dovana Baltasis, tai yra greičiau jau sunkus Baltasis likimas. Ir čia negalime ignoruoti tam tikrų to šaly, tai šalį būdingų, to šalies būdingų bruožų. Aš tai galvoju, kad ta šalis turi labai specifinį identitetą ir na, kaip žiūri į Lukašenką, visa istorija remiasi antrojo pasauliniu karu, tad jie niekada nekovos Lukašenką. Šią šalį valdo senos sukirpimų bolševikas, taip galėčiau pasakyti apie jį, ir jis yra beviltiškas. Visiškai beviltiškas. Ir šalį valdo pagal savo sugalvotą scenarijų, kuris nieko neturi bendro su Europos taisyklėmis, praktikomis ir taip toliau. Nuo 15 metų, kai buvo pristatyta ataskaita dėl rekomendacijų Baltarusijai gyveninti reformas, čia aš kalbu politinės reformas, nieko nevyko. Tačiau ES ėmėsi žingsnių ir šimtais metais panaikinome sankcijas. Tiesiog šiaip, be nieko. Ir taip mes Lukašenkai suteikėme laisvę dar laisviau naudoti savo valdžią. Na, jis ėmėsi egzekucijų šiais metais. Tad e, ką galim padaryti? Netiek ir daug. Taip, stilius pasikeitė nuo kieto spaudimo link tokio švelnesnio spaudimo ir nuo administracinio prie finansinio spaudimo labai gudrus šis žingsnis. Ir jisai naudojasi mūsų pinigais, kad na, kad e, būtų, būtų išlaikomi tie žmogaus teisų gynėjai. Ir aišku, mes turime remti, nes kitaip jie dings iš viso iš Baltarusijos. Neliks Baltarusijos kontekste žmogaus teisų gynėjų, jeigu mes neremsime. Bet, na, aš tikrai esu skeptiškai nusteikęs. Dėl to, ar reikia Euronės, Euronės pakviesti Baltarusiją? Na, juk nėra jų Baltarusijoje parlamento rūmų, jie nėra atstovai. Dabar yra įleisti du vadinami opozicijos nariai. Tačiau kiek pagal informaciją vienas galbūt iš jų daugiau ar mažiau. Iš tikrųjų toksai yra. Nereikėtų čia savęs apgauti. Nereikia čia apsigaudinėti apie santykius su Baltarusija. Jeigu mūsų politika remiasi tam tikromis vertybėmis, tam tikro europinių supratimu, tai mes turime būti griežti ir stiprus. Nes kitaip mes apgausime tos žmonės, kurie vis dar stovauja pozicijai Baltarusijoje, nes jie, na, nebet, nebegalės įsilaikyti. Mes jas apgausime. Bet žinoma, reikia bendrauti, reikia komunikuoti ir reikia siūsti aiškę žinę. Taip pat ir po šitos diskusijų, ponė pirmininkė. Renginys svarbus, nekasdienis ir reikia, kad pats Lukašenko sužinotų. Nors beje, kaip jūs minėjote, Baltarusijos ambasados e, atstovai nedalyvauja, bet galbūt vis tiek išgirs per žiniasklaidą mūsų nuomonę, per internetinės komunikavimo priemonės. Vis tiek dažniausiai jie išgirsta šias naujienas. netgi sudarė tarp savo sienų visą tai išgirstu. Taigi labai džiaugiuosi Vesna parinktą ataskaitą apie mirties bausmę Baltarusijoje ir labai prašau jūsų toliau likti dokumentinius įrodymus. Ta būtina daryti, nepaisant to, kad turbūt ir nesimato visiškai jokios pažangos po šių dokumentų staigios pažangos. Bet labai svarbu viską dokumentuoti, turėti informaciją apie tos atvejus ir apie bendrą situaciją šalyje. Na, čia dabar visiems atstovams užduoti klausimą. Kokia yra viešoji nuomonė? Ar galima jį vertinti? Kaip visuomenė vertina mirties bausmės tolesnį taikymą? Bet tai svarbu, nes diktatoriams, tokiems kaip ponas Lukašenka, yra svarbu sukurti tokią atmosferą, tokią baimės atmosferą. Ir pademonstruoti, kad jie yra galingi vadovai, kad yra ir kieta kumšti. Po sovietinės visuomenės tai mato kaip tinkamą sprendimą. Na, mes žinome, kad tai nėra geras sprendimas. Tačiau Klausimas, ar matote pokyčių visuomenėje? Ar kitaip vertinamos šios barbariškos bausmės? Ar yra kokiu nors poslinkiu visuomenėje, visuomenės vertinime? Taip pat reikia, kad ES šios veiksmų tarnyba aktyviau veiktų. Negalime tik kaip faktą priimti to, kas vyksta. Žinau, kad vyksta dialogas dėl žmogaus teisų, bet, pana pirmininkė, ragičiau pasiūsti laišką išrės veiksmų tarnybai dar kartą po šio klausimo. Kalbame apie paskutinę Europos valstybę, kuri vis dar taiko mirties bausmę. Tad turime, na čia, aiškiai prašyti įgaliotinės asmeniškai sureaguoti. Dėkui. Altri. Dėkuoju. Ar yra daugiau pastabų? Taip. Suteiksime žodį ponui Adriano Martins, kuris vadovauja padalinį atsakingam už Rytų Europą. Penkias minutės jums, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Garbėjai nariai, garbėjai svečiai iš Baltarusijos, ponios ir ponai. Kaip jau buvo paminėta, Europos Sąjunga laikosi tam tikros politikos Baltarusijos atžvilgių, vadinama critical engagement Kaip žinote, yra numatyta, buvo numatytos kažkokios priemonės, embargas, finansinės priemonės dėl dviejų dingusio pusės politikų, vieno verslininko ir vieno žurnalisto. Ir tos sankcijos pritaikomos keturiems asmenims vis dar galioja. 15 metais buvo paleisti likę politiniai kaliniai. Tuo pasidžiaugiame. Ir ES apdovanojo už šį žingsnį, atlikdama taip pat keletą pozityvių žingsnių Baltarusijos atžvilgiu. Būtent panaikino daugumą ribočių priemonių, kuris buvo pritaikytas Baltarusijai, tai padaryta vasario mėnesį šimtas metas. Sprendimą prieimė ES valstybės narės vieningai, vienbalsiai priimi sprendimą. Ir svarbu to nepamiršti. Tai nėra iš veiksmų tarnybos sprendimas, tai yra pasąjungos sprendimas. Vėlgi jisai buvo priimtas vienbalsiai valstybių narių. Tai buvo padaryta, siekiant paraginti Baltarusimtis kitų pozityvių žingsnių. Ir mes matėme, kad tie žingsniai yra daromi kai kuriuose srityse. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad Baltarusija laikėsi konstruktyvaus požiūrio į Ukrainos krizę. Taip pat matėme, kad atvirai žiūrėjo dialogas plėtinę visuomenę nuo to laiko. Taip pat pastebėjome, kad Baltarusija vėl grįžo ir pratėsi dialogą tarp žmogaus teisės Europos Sąjungą. Tai svarbus žingsnis. Taigi manome, kad kiekvieną pozityvų žingsnį reikia paremti, apdovanoti. Tai yra geriausias būdas atnešti teigiamų pokyčių. Tačiau tai to, tuo labiau nereiškia, kad mes nepastebėm visų tų didžiulių problemų, kurios toliau lieka. Europos Sąjunga valstybės narės ir toliau užsako nuogastavimus dėl žmogaus teisų situacijos, ypač dėl tolesnio mirties bausmės taikymo. Jūs labai teisingai apie tai kalbėjote, teisingai apie to pasakėte. Taip pat manome, kad yra dabar galimybė pozityviau plėtoti ES ir Baltarusijos santykius įvairiuose sritise. Ir tuomet pažanga bus gal padaryta didesnė, jeigu bendravimo kanalų bus daugiau. ES aiškiai ir griežtai prieštarauja mirties bausmiai. Nes ES mano, kad tai net baido nuo nusikaltimų ir taip pat tai yra ES nuomonė e, neprimtinas žmogaus orumo pažeidimas. ES toliau ragina Baltarusiją, vienintelę šalį Europoje, kuri vis dar naudoja uh, mirties bausmę prisijungti prie pasaulinės, prie, prie pasaulinio moratoriumo mirties bausmiai. Tai turbūt pirmas žingsnis link mirties bausmės panaikinimo. Norėčiau priminti, kad ES yra padarius pareiškimą ir padaro pareiškimą po kiekvieno, po kiekvieno priimto sprendimo dėl mirties bausmės ir po kiekvieno sprendimo patvirtinimo ir po kiekvienos egzekucijos padaro pareiškimą. Toliau kalbant apie išasiekimų tarnybą, Europos išorės veiksmų tarnyba taip pat aktyviai bendrauja su Baltarusijos tarybomis, ypač kalbėdama apie mirties bausmę, bet ne tik apie tai. Išveiksmų tarnyba yra išsakysi nuogastavimus ir išsako nuogastavimus kiekvieną kontakto su Baltarusijos tarnybomis atveju. Tai daroma per poną Lambrinį, kuris Minske lankėsi kovo mėnesį tais metais ir bendravo su ponu Lukašenka ir pasakė pranešimą konferencijų dėl mirties bausmės vis metu. Taip pat sausio mėnesio pradžioje vyko konferencija, kuri dalyvavo vienas direktorius iš atsveiktų tarnybos kitus posėdžius, kurie vyko praeis metais, aukšlygio posėdžius. Taip pat, tai išsako ambasadoriai, pažiūrėjau, lapšį 21 dieną, tuomet šis klausimas buvo keltas, vėlgi, vėlgi buvo keltas šis klausimas prezident Lukašenkai ir užsienio reikalų ministrui. Taip pat imamės veiksmų vietoje. Čia veikia mūsų delegacijos vadovas, Taip pat veikia mūsų delegacija Vitske. Ir parėmėme du viešus renginius, kuriuos rengėme kartu su Rusijos užsienio reikalų ministerija, jungtinėmis tautomis, jungtinė karalystė. Kovo mėnesį darėme. Taip pat buvo konferencija dėl vis bausmės. Kovo ir gruodžio mėnesį vyko šios konferencijos. Taigi štai matote tą pavyzdžių, kurių mes imamės. Ir mes ir toliau imsime šių, šių veiksmų, kad e, skatinam laikyti žmogaus teisų, kad atkreiptume dėmesį į ES poziciją dėl mirties basmės. Labai ačiū. Grazie. Adesso darei la possibilità di una breve replica. Ačiū. O dabar norėčiau visiems svečiams suteikti galimybę atsakyti. Nuo antro galo dabar kalbėkim, lyginant su to, kaip kalbėt pradžioje. Pirmiausia, ponas Stefanovič. Ačiū. E, dėl e, jūsų klausimų apie visuomenės nuomonę. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad visuomenės nuomonė nėra kažkokia tai nu, nusistovėjusi, fiksuota. Ji gali keistis ir taip yra. Ir kai kalbame apie mirties bausmę, tai be abejo, e, tai yra labai emocingas klausimas, ir ypač, kai kalbame apie kokius rezonansinius nusikaltimus, tai visuomenės nuomonė gali neretai pasisakyti, būti palanki už mirties bausmės pritaikymą e, nusikaltėliams, kurie, pavyzdžiui, e, žudo ir jie gali būti nužudyti valstybės e, vardu. Tačiau iš tiesų Baltarusija sociologinių tyrimų ta tema nėra vykdyta išskyrus prieš keletą metų įvykdytą vieną e, visuomenės apklausą, per kurią atsiskleidė įdomi statistika. Aišku, viskas priklauso nuo to, kaip klausimas formuluojamas. Jeigu paprastai, sakysim, ar jūs pasakote už mirties bausmę ar ne, atsakymas bus vienoks. Bet jeigu, pavyzdžiui, klausite, ar mirties bausmę galima pakeisti įkalinimų iki gyvos galvos, tai rezultatai bus kitokie. Ir tokių e, prieštaringų klausimų suformavimas E, leido e, rasti gana didelį procentą palaikančiųjų mirties bausmę. Kita vertus, e, buvo duomenų rodančių, kad yra žmonių, kurie net nežinojo, kad mirties bausmė Baltarusijoje egzistuoja. Gana nemažas procentas taip kalbėjo. Jie sakė, kad mirties bausmė nebetaikoma arba kad jau moratoriumas yra pritaikytas mirties bausmiai. Tai rodo, kad visuomenė yra prastai informuota apie padėtį šalyje tos problemos slaptumas vis tik tai e, nulėmė e, žmonių e, padėties nepažinojimą. Diskusijos apie mirties bausmę nėra vykdomos Mes, žmogaus teisų gynimo organizacijos, tengiamės padaryti kuo daugiau. Kiekvienais metais organizuojame kovos su mirties bausme savaitę, per kurią labai aktyviai veikiame. Tačiau mes neturim galimybės pasinaudoti valstybinę žiniasklaidą. Mes negalime išsakyti savo argumentų už mirties bausmės panaikinimą platesnėje visuomeniai. Pavyzdžiui, taip pat matome, kad egzistuoja galimybių tyrimo komisijos, bando išsiaiškinti, kaip būtų galima pakeisti mirties bausmę nuo parlamente tokia komisija irgi yra paskirta, jei neklystu, prieš septynerius metus, septynerius metus veikia ankstesnė e, žmogaus e, e, mirties bausmės taikymo komisija, bet ką įveikė mes nežinom, nes jokių pranešimų, jokių skaičių jokios neturime. Taip, Minske dabar vyksta uh, Minskas dabar vykdo dialogą apie mirties bausmės panaikinimą. Praėjusiais metais vyko dvi konferencijos, viena metų pradžioj, kita gruodžio mėnesį. Ir mes labai džiaugiamės, kad dialogas tą temą e, vyksta ir kad tą daro pati Baltarusijos vyriausybė. Tačiau kita vertus, per tas konferencijas, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį vieną dieną buvo sušaudyti trys žmonės, o pavasarį po, po tos konferencijos irgi mirties bausmė buvo įvykdyta. Taigi aiškaus signalo, kuris būtų suprantamas mums ir visuomeniai, rodančių, ar iš tiesų Baltarusijos valstybė, vyriausybė yra pasirengusi panaikinti mirties bausmę, neturime. Ta problema yra aptarinėjama, bet tuo pat metu mirties bausmė yra vykdoma. O mes tuo metu sakome, kad reikia konkrečių Baltarusijos žingsnių žmogaus teisų srityje, įskaitant ir e, moratoriumo mirties bausmių paskelbimo po klausimų. Ačiū. Ponas Palūda. В принципе, мой коллега уже коснулся, я как раз хотел сказать о том, что... Mano kolega jau šiek tiek palėtė šį klausimą ir aš norėjau pasisakyti taip pat, kad e, kokiomis aplinkybėmis vyko paskutinė konferencija, kuri vyko gruodžio mėnesį ir žinoma, labai gaila jokios reakcijos e, į šias priemonės nebuvo ir susidarė tokia padėtis, kad priešingai e, ta tokia ne, nelogiška reakcija, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį vyko didžiulė delegacija mūsų pasintinių, mūsų Respublikos pasintinių ir būtent gruodžio lapkričio mėnesį buvo įvykdyti vykdytos trys mirties bausmės. Taigi, kai pas mus lankėsi šita delegacija, o sušaudimai vyko mm, po to, kai jau buvo gauta ir patvirtinta dokumentais patvirtinta informacija, likus e, savaitė iki delegacijos atvykimo, tai faktas, kad mm, nuosmendžiai buvo įvykdyti, buvo tas faktas slepiamas netgi nuo, nuo, nuo šeimos, nuo giminių. Ir tokie atvejai, kai vieno nuteistojo mirties bausme Hergijos Khmelevskio e, giminės jo e, sesuo prašė leidimo su juo, o jai buvo pasakyta, kad ateikite po savaitės, kadangi jums dar ne, negalime, nėra jis laukia termino, bet jis sako, galbūt kažką perduoti galėčiau, tai taip, viskas tarkoja, netgi paėmė iš juos pinigus perduoti, bet po to, kai išvažiavo aukšti svečiai iš mūsų šalies, paaiškėjo, kad mirties bausmė buvo įvykdyta. Ir žinoma, tai buvo didžiulis šokas giminaičiams, šeimai, tai pačiai seseriai Sergejus Khmelevskiu, jai tuos pinigus atidavė, pasakė, kad, na, taip gavosi, negalėjom pasakyti ir tiek. Na, man atrodo, kad šis cinizmas, tai kas vyksta, yra labai aiškus rodiklis ir rodo požiūrį į mirties bausmę mūsų e, valstybės, mūsų vyriausybės požiūrį į šį klausimą. Thank you. Thank you very much. Um, I take upon myself to answer. Um, Na, aš atsakysiu į kai kurios konkrečius klausimus, kurie man buvo užduoti, kuriuos uždavė ponas Užtrevičius. Ir uh, pasvarstysiu um, tą žinią dėl to žinios iš išorės veiksmų tarnybos. Na, ką mes matome, kas vyksta, kokie yra kritika, kas vyksta Baltarusijoje, visą daro, visko užsima e, užsienio reikalų ministerija. Jokia kitokia institucija, valdžios institucija ir pačios aukščiosios institucijos neįtrauktos į šitą procesą ir iš tikrųjų jie slepia, jie slepiasi po tokiu e, kosmetiniu procesu, o tas procesas yra konsultacijos, bet nieko daugiau. Ką mes išgirstame čia, pavyzdžiui, tie veiksmai, trijų mirties bausmės atvejų vykdymas prieš konsultaciją su Europos institucijomis, tai yra sutiktas, sudaromas jau įvykęs tekstas, kad įvykęs faktas ir yra galiausiai e, niekas yra ne, ne, nepakeista ir ne, nėra nei e, mirties bausmė pakeista įkalinimu, nei, nei sumažinta. Ir aišku, atsakymas ir pon, į ponos Pelčius vieną klausimą, koks yra pokyčių rodiklis. Tai teisiniai pokyčiai arba ši šalis, kalbant apie padėties gerinimą, žmogus teisų sityje yra labai centralizuota struktūra ir e, vadovavimas iš e, iš, iš, iš viršūnių, iš viršaus į apačią, nėra jokios opozicijos ir paradoksalu, bet yra e, galimybė ženkliems pokyčiams nėra pavojaus, kad bus tokia išblaškyta padėtis, jeigu yra disintegruota arba pluralistinė e, šalis ir jeigu kažkas atsitinka, yra politinė valia ir yra įvykdoma veikla. About benchmarks. I believe that um... Na, dėl kitos klausimo dalies aš manau, kad Netgi jeigu aš sutinku, kad teisė į gyvybę yra labai svarbi ir jie skiriasi nuo europinių standartų, kurių mes turime siekti. Vis dėlto tai yra glaudžiai susiję su visomis kitomis žmogaus teisėmis. Ir teismų nepriklausomumo stoka, skaidrumo stoka, mm, galimybė pateikti bet kokį argumentą visuomeniai, nes e, nėra e, jokios diskusijos žiniasklaidoje. Aš siūlyčiau, e, kalbant apie gairės, siūlyčiau gerinti žmogus teisų padėti bet kurioje kitoje srityje. Ir bus nuostabus, puikus dalykas ir ta humanitarnėje dimencijoje, kalbant apie e, viešų diskusijų e, sritį ir norėčiau dar grįžti prie mirties pusmės klausimo. Prezidentas bet kada gali pasakyti, kad jis pats niekada nepasirašys moratoriumo arba nepasirašys dokumento dėl mirties bausmės panaikinimo, bet jis e, pridūrė, aš pat, turiu kalbos įrašą, bet e, jis papildoma, papildo žinoma, bet jeigu parlamentas nuspręs, tai ką, ką aš padarysiu dėl to matau, kad tai yra labai glaučiai susiję su mm, kitom, kitais klausimais žmogus teisų srityje. Taigi yra šitos gairės, kurios e, labai greitai gali pakeisti žmogus teisų padėti Baltarusijoje. Pavyzdžiui, pripažinti organizaciją Jasna, didžiausia žmogus teisų gynimo organizacija. Ir keisti tai, kaip žmogus teisų gynėjų organizacijos arba šalis yra registruojamos. Kai kurios organizacijos jau paliovė prašyti ir aš e, turiu pasakyti, kad e, jie yra tik tai dėjūrė nusikaltėliai, o ne de facto, e, nes 3,99 e, būčiamojo kodekso straipsnis e, laiko nusikalstama bet kokią veiklą, kuriai nesuteiktas leidimas iš atitinkamos valdžios institucijos. Ar tai būtų žiniasklaidos veikla, ar tai susitik, ar susirinkimas, ar, ar pavyzdžiui būti arba pasirodyti ne, ne, e, leidimo neturinčio susitikimo arba mitingo dalyvių gatvėje. Ir e, praėjusiais metais daug daugiau e, bylų buvo pradėtos remiantis šito minėtų straipsnių, tai yra leidimo nega, neturintis susi, susitikimas arba mitingas, susirinkimas gatvėje ir e, žmonės gatvėje yra suimami iš karto, bet e, jiems yra e, įteikiamas dokumentas ir jie bus patraukti būčiamojo atsakomybin ir teismas nustatys, ar jie kalti ar ne. Ir vėliau, kaip proceso dalis, kai pasirodė, kad yra padėjėjai iš vakarų, kurie padėjo sumokėti baudas kaltiesiams, tai buvo ta bausmė bauda pakeista e, turto konfiskavimu, kai, e, pavyzdžiui, namų turtas arba būtas, būstas buvo areštuojami ir konfiskuojami. Tai tikrai yra didžiulė ir griežta bausmė. Aš šiek tiek nesutinku, kad jeigu Na, šie žmonės yra drąsus, jie nedaro tai dėl pinigų, jie tęsia veiklą, jie yra Baltarusijos patriotai, jie yra demokratijos patriotai ir jie darys viską, kas betsitiktų. Taigi tikrai reikia pasakyti, ką, ko jūs tikitės iš Baltarusijos valdžios per, per diskusijas, per pokalbius. Ir aišku, diskusijos ir susitikimai yra naudingi, jeigu yra nurodomas kažkokios gairės. Taigi 1931 Tai yra stebuklingas ginklas, kadangi tuo metu, kai registracijos procesas yra pakeičiamas nuo leidimo išdavimo iki notifikavimo, tai žmonės yra e, laisvi, gali rinktis kartu ir diskutuoti, o tai bus reali e, procedūra, e, kuri gali reikšmingai pakeisti padėtį. Galiausiai aš norėčiau pabrėžti, kad šitie žmonės yra pasirengę bet kam. Ir situacija gali pakeisti tik tai Baltarusijos visuomenė. Aš manau, kad ES yra užėmusi ypatingą padėtį ir ji gali tęsti dialogą ir trišalį dialogą su Baltarusijos valdžia ir įtraukti piliečių visuomenę. Ir gali e, išaiškinti ir padėti Baltarusijos valdžiai e, suprasti, kad niekas nepasikeis, jeigu nepakeis, to nekeis piliečių visuomenė. Tai yra e, europinė taisyklė ir jūs galite padėti mums. Ačiū, gracija. Ačiū. Ačiū dabar apibendrinimai, prašom. Labai trumpai. Labai trumpai, bet aš norėčiau padėkoti Jums, ponui Inkšip ir ponui Austrevičiui, už jų pasisakymus ir už jų situacijos diagnozę. Aš norėčiau atsakyti porą sakinių, nes aš pritariu, kad situacija yra pesimistinė, bet vis dėlto mes turim atsakyti į pagrindinį pamatinį klausimą, ko mes čia esam ir kodėl mes tuo užsiimame, kodėl tą energiją skiriame šiems klausimams. Pirmiausia, Mano nuomonė, tam, kad tokie asmenys kaip ponas Stefanovič, ponas Paliuda, kaip kitų organizacijų atstovai, kurios veikia Baltarusijoje, galėtų tarptautinėje arenoje kalbėti, kokia yra tikrovė, kokia yra tiesa ir čia daryti tokiu atveju įtaką, daryti spaudimą, kad būtų pakeista padėtis. Tačiau Taip pat labai džiaugiuosi, kad ponė Liubavka Valiova yra su mumis, kadangi tai yra tam, kad atmintis apie auką būtų gyva, kad ji būtų su mumis, kad ji na, nebūtų, tauka nebūtų veltui, kad ta jėga, liudijimo jėga, vis dėlto galiausiai, trumpai tariant, turėtų turėtų vertę ir įtaką. Aš esu įsitikinęs, kad mūsų veikloje yra labai svarbus dalykas, ką turim pasiekti. Tai yra, kad Baltarusijos visuomenė bent turėtų nedidelę viltį, kad žinotų, kad mes jais domimės, kad tie, kas, tai, kas vyksta Baltarusijoje ir juos vertiname taip, kaip vertiname, kad mes apie juos žinome ir kad nesame abejingi. Yra dar vienas elementas, kuris yra svarbus ir apie kurį kalbėjo, kalbėjo kolega Auštrevičius. Negalime sutikti su kompromisu ir pakengti Europos valstybėms. Mes negalime būti naivus, mes negalime daryti klaidų kurios iš mūsų pusės yra tam tikra dovana ar gestu, bet ne, neturi jokio poveikio. Ir aš taip pat pritariu nuomonį, požiūrį, kad jeigu dabar padėtis Baltarusijoje, ekonominė padėtis yra sunkesnė, o bus dar sunkesnė, tai yra šansas parlamentui ir Europos institucijoms užsitikrinti didesnę sėkmę, dedant pastangas, kurios iki šiol na, nesvėr, ne, neslėpsime menką rezultatą ir galiausiai aš daug kartų ir su, iš Baltarusijos valdžios atstovų girdėjau įvairias deklaracijas, kad būtų geriau e, taikyti vieną sistemą arba kad geriau bus vykdomi rinkimai, kad piliečių teisės bus labiau gerbiamos. Tačiau turiu pasakyti, kad už šitų deklaracijų paprastai nebuvo jokių ilgalaikių sprendimų. Mes aišku, su delegacija, e, būdami Minskė, prisimename apie susitikimą su politinių kalinių šeimomis, prisimename, e, kurie prisimena apie savo artimųjų likimą ir aš žinau, kad yra įsitikinimas, kad neįmanoma išspręsti šitos problemos. Šita problema vis dėlto buvo išspręsta ta vienintelė. Nežinau, kiek ilgam ir, ir ar tai bus nuolat, bet aš manau, kad kad jeigu paliksim Baltarusiją be vilties, tai yra pats blogiausias dalykas, ką mes galim padaryti. Taigi šiandien aš norėjau padėkoti tiems, kurie priėmė mūsų kvietimą ir kuriems taip pat suteikėm galimybę pasisakyti, bet visi, kadangi esame Europos parlamente, prisiminti kad Baltarusija laukia iš mūsų teigiamų susidomėjimo. Iš mano pusės domėjimasis bus labai ačiū. Bene, grazie Grazie davvero a tutti i partecipanti, credo che abbiamo avuto una utile discussione. Ačiū. Taip, tikrai aš visiems padėkoti, padėkoti visiems dalyviams, diskusija buvo labai įdomi. Be abejo, kad turime toliau tęsti kovą, siekdami panaikinti mirės bausmę Baltarusijoje. Tai svarbu ir komitetui, ir taip pat žmogus teisų pakomitečiai. Panašiu visiems pasakyti, kad po posėdžio vyks prieimimas, rengiame jį kartu su FIDH. Labai ačiū, kitas posėdis bus kovo 9 dieną.